Bene, buongiorno a tutti. Labadiena. Pradedame įprastinį komiteto posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas. Darbo tvarkės tvirtinimas. Jei niekas e, iš kolegų net, neturi jokių pastabų dėl darbo tvarkės, laikysime ją patvirtintą be pakeitimų. Antras punktas. Turiu vieną pranešimą jums. Keičiama šiandienos darbo tvarkė ir numatytų diskusijų tvarka. Pagal ketvirtąjį punktą turėjome svarstyti ponios Nibler pranešimą dėl e, kosmonės, kosmoso pramonės politikos. Šį vietoj šio punkto e, imsimės devintojo darbo trakės punkto ponios Ford rengiamo pranešimo. Norėčiau jūs taip pat informuoti, kad video kvadras e, pranešimas dėl TDO įsipareigojimų Envi komitete e, nebuvo pritarta įtre patiktiems pakeitimams e, Vidal kvadras pranešimui. koordinatoriams apie tai buvo pranešta raštu, tai buvo vienintelė galimybė. Ir buvo sutarta, kad tuos pakeitimus teiksime plenarnėme posėdėje pagal 50 straipsnį. Dauguma koordinatorių tokį pasiūlymą palaiko ir todėl pakeitimai, kuriems nepritarta Envi komitete, bus teikiami plenarnėme posėdėje mūsų komiteto vardu. Tiek būtų pirmininkės pranešimų. Pone Andersdotter, prašau. Ačiū. Noriu atkreipti komiteto narių dėmesį į tai, kad žaliųjų frakcija nepritarė e, pakeitimų teikimui Envi komitetui. Mes tam pasiūlymui nepritarėme. Ačiū. Andersdot ir atsižvelgsime į jūsų pastabą. Ponas Vidal Kvadras. Ačiū pirmininkė. Pratesiant e, diskusiją šio klausimu, noriu pasakyti, jog per paskutinę savaitę įvyko keletas posėdžių mano bei e, ponios Lepaš pranešėjos kitame komitete. Ir mes abu padarėme daug, kad suderintume abiejų komitetų pozicijas ir kad surastume subalansuotą sprendimą, kurį galėtumėme abiems komitetams pristatyti tam, kad susitartumėme. Bet dėja, apgailę stauju, nes turiu pranešti skirtumai dėl esminių dalykų nebuvo išspręsti. Ir todėl mūsų bandymai, mano ir ponios Lepaž pastangos ne, ne, nesivainikavo sėkme. Uh, kadangi šiame komitete balsuojant 45 pakeitimams didžioji dauguma komiteto narių pritarė, o Envi komitete iš jų e, komitetas pritarė tik dviems iš tų 45. Mes teiksime tuos įtre komitetui pasiūlytus pakeitimus plenarnėme posėdėje. Bet aš noriu dar kartą pabrėžti, kad abi pusės, aš ir uh, pranešėja darėme viską, dėjome daug pastangų iki paskutinės minutės, kad susitartume, bet to nepavyko pasiekti dėja. Ačiū. Pone Vidal Kvatras. Dabar periname prie darbo tvarkės devintojo punkto, tai yra devintas tapo ketvirtuoju punktu ir iš karto suteiksiu žodį poniai Font. Ačiū. <clears throat> Sveiki susirinkę po vasaros atostogų. Tikiuosi, kad jūs gerai pailsėjote ir mes galime padirbėti. Labai būtų įdomu sužinoti šešėlinių pranešėjų nuomonę dėl šio pranešimo, kurį mes parengėme prieš pat vasaros atostogas ir naudodamas į progą noriu labai nuoširdžiai padėkoti Kris Deivis, kuris yra su mumis šiandien iš Envi komiteto ir yra pagrindinis pranešėjas už <clears throat> visą tai, kad, už tai, kad suteikia galimybę susitikti su reikalą išmanančiais specialistais, O tokie susitikimai buvo labai naudingi rengiant šį pranešimą. Aišku, pagrindinis pranešimą pranešimas rengiamas Envi komitete. Dabar aš e, ruoždamasi e, pranešimui dėmesį sutelkiau į tris pagrindinius dalykus, į kuriuos nekartą atkreipė dėmesį specialistai. Pirmiausia, jeigu mes iš tiesų rimtai norime turėti patikimą tausų ir tvarų energijos šaltinį ir sumažinti CO2 išmetimų į aplinką kiekį, tai šis variant, ši technologija yra vienintelė, kurios pagalba dabar galima surinkti deginant iškastinį kūrą įsiskirianti CO2 ir jį atitinkamai saugoti. Aišku, um, elektros gamybos sektoriuje yra kalbama ir apie kitas alternatyvas, tačiau pramonės sektoriuje tokių alternatyvų nėra. BCCS, tai yra benglies dioksido surinkimo ir saugojimo, mes tikrai sumenkinsime tiek valstybių narių, e, tiek tarptautinės bendruomenės pastangas pažaboti klimato atšilimą. Ir iš kitų pasaulio valstybių. Mes girdėjome panašius projektus. Pirmiausia, reikia paminėti Kanadą, kuri jau vykdo CCS projektus ir be to Kinija taip pat jau įgyvendina šias, šios projektus. Todėl mes atsiliekame parengiamuojame etape ir, aišku, atsiliksime įdėkdami technologijas, kad galėtume jomis visi verčiai pasinaudoti. O tai reiškia sustiprinti ir ES konkurencingumą. Ir galiausiai, nekarta įvairūs asmenys atkreipė mano dėmesį Iš tai ką. Viena iš priežasčių, kodėl mes panašu neinvestuojame į CCS ir kitas mažai CO2 išmetant CO2 aplinką išmetančias technologijas yra todėl, kad nėra konkrečių labai tikslų nustatytų atsinaujinančios energijos srityje, nes reikia nebejotinai. Daugiausiai, aišku, investuojama į atsinaujinančius energijos šaltinius, bet tai trūkdo investuoti į e, CCS technologijas. Todėl e, savo pranešime aš ir kviečiu įvertinti technologijos teikiamus privalumus Ypač, e, kai e, kalbame apie 13 metų projektus ir 13 metus apskritai. Ir mes nustatydami ilgalaikius tikslus turime galvoti apie štai ką. Ar turėtume įdėkti tokią technologiją kaip CCS ir nustatyti tikslus kurie leistų užtikrinti mažesnį CO2 išmetimo uh, kiek, išmetamą kiekį į aplinką. Taigi tiek norėčiau pasakyti ir ačiū visiems uždėmesi. Ačiū gerbiamoji kolegė. Toliau Envy komiteto pranešėjas, ponas Deivis. Ačiū, pone pirmininkė. Ir kaip mane pristatė, aš atstovauju aplinkos komitetui ir tikrai esu sunerimęs, kaip kad galima būtų pasakyti dėl kai kurių dalykų ir dėl pranešimų, bent jau taip galima būtų sakyti, Prieš penkerius metus mes tikrai labai daug vilčių siejome su CCS technologija, nes darybas sakė, kad iki 15 metų turėtų būti įgyvendinta bent jau 20 stambių projektų ir parlamentas tikrai balsavo už tai, kad būtų paremtos valstybės narės dėgiančios šias teologijas ir kad būtų galima sukurti NER 300 fondą. Tačiau šiuo metu 13 projektų buvo skirtas finansavimas, tačiau ne vienas iš projektų nepasiekė tinkamos įgyvendinimo stadijos. Aišku, Yra įvairių priešaiščių, kodėl taip nutiko, tačiau pirmiausiai reikia pasakyti, kad pinigai, kurie su, ap, surenkami iš um, energijos vartotojų apmokėjimų yra pirmiausiai skiriami atsinaujinantiems energijos šaltiniams plėtoti. Bet dera pasakyti, kad CCS turi būti plėtojama. Tai svarbi technologija ir vienintelė technologija, kuri gali padėti surinkti išmetamą CO2, sakykime, plieno ar cemento pramonėje. Ir um, Tokiu būdu bus galima naudoti iškastinį kūrą, ne bloginant padėties klimato atšilimo srityje, o mes turėsime dar gerokai padirbėti per artimiausius dešimtmečius. Kai kurie tyrimai rodo, kad CCS technologija yra pigiausnė negu, kad, sakysime, saulės energija arba vėjo energija. O šiaurės jūroje iš tiesų galima na, saugoti daugelį metų ateityje visoje Europoje surenkama CO2 O dabartiniu metu ES atsilieka nuo jungtinių valstijų, Kinijos, Kanados ir Indijos. Taigi, ir Australijos. Taigi, ką reikia padaryti? Reikia pirmiausia žvelgti į valstybės narės. Jeigu valstybės narės pagendauja iš tiesų sumažinti CO2 išmetimus, tai turime tada rimtai imtis reikalo ir valstybės narės turi nustatyti tikslus. Bet jeigu valstybės narės nenori dėkti CCS technologijos, tai nieko jom nepadarysi. Galbūt e, toks nenoras yra susijęs su tuo, jog investicijos į CCS yra labai didelės. Tokia yra tikrovė. Aš bandžiau paanalizuoti visą šį reikalą. Nepamirškite, kad valstybės narės teisiškai privalo nurodyti orientacinius tikslus, kaip pasieks numatytų iki 15 metų tikslų, bet vienaip ar kitaip jos turės nurodyti, kaip pasieks nustatytus ES tikslus, nediegdamos CCS technologijos. Kągi mes iš savo pusės galime padaryti? Taip, kai kurie projektai jau įgyvendinami, yra įgyvendinami bandomieji projektai. Uh, ir jie apima e, visą procesą nuo surinkimo iki saugojimo. Bet e, daugeliu atveju tai yra tiesiog kaip iškaba. Ir iki 20 metų nepamirškite, kad turi būti atsiras elektrinių po pusantro gigavatų. Jeigu pavyzdiniai CCS projektai galėtų būti priskirti atsinaujinančios energijos projektų sričiai, nes nežinau, kaip tai padaryti, galbūt tada būtų įmanoma gauti e, investavimui lėšų ir tie, kurie rimtai apie tai galvoja, tokie kaip žalieji, galėtų e, pastumėti visą reikalą į priekį. Galiausiai dėl bendrų finansavimo. Pirmiausia, trumpalaikis finansavimas. Tam, kad projektai būtų įgyvendinami, e, turiu pasakyti, lėšų skirtimų pagal horizontas 2020 programą tikrai nepakaks vyks. Aišku, galima e, remti e, pramonę, kuris naudoja daug energijos, galima remti atsinaunančio energijos šaltinių plėtrą, bet tai yra tik tai dalis. Mes įvairiais atvejais varsydami visus šios klausimus balsavome tik tai už, tačiau daugelis dalykų nėra įgyvendinami, mes vis atsiliekame ir turime iš naujo nagrinėti kai kurios klausimus. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, aš manau, kad reikėtų galvoti apie CCS sertifikatų įvedimą, pavyzdžiui, nuo 2020 metų. Tai kurie prekiauja žalia nafta ir gamtinėmis dujomis, gauna pelną. Ir todėl visiškai nelogiška, kad jie moka tokias e, maž, e, mažas tiek mažai, nors jų dėka labai daug į atmosferą išmetama CO2. Taigi, ką galėtume padaryti? Taryba dėja nieko nedaro, iš vis nieko nesvarsto. Todėl parlamentas ir pirmiausia jūsų komitetas turėtų pagalvoti, kaip sutelktomis pastangomis surasti naujų būdų, kurie leistų įgyvendinti naujas idėjas. Ačiū. Dėkuoju. Pabandykime e, paskubėti. E, nes paskui turėsime steigti e, žodį svečiui. Ponas Marcinkievičių. Labai ačiū. Europos Sąjunga yra nusibrėžusi ambicingus planus mažinti CO2 emisijas ir mes norime kovoti su klimato kaita taip pat, tačiau mums dabar reikia energijos ir reikės jos dar daugiau ateityje. Taip pat yra aišku, kad naudosime ir toliau iškastinį kūrą, o anglis taps, e, išlieka visam pasaulyje svarbių energetikos šaltinių. Ir mes ES turime dirbti ir stengtis, kad anglies naudojimas neprieštarautų mūsų planams sumažinti CO2 emisijas. Per pastaruosius porą metų buvo pradėti e, labai rimti anglės e, sugavimo, surinkimo mechanizmai, projektai. Ir dabar labai e, rimti projektai vis tik tai įgyvendami ne Europos Sąjungoje. Technologijos dar nėra iki galo išveiktos, kad būtų galima numatyti, kaip jos ateityje bus naudojamos komercinio susidomėjimo Europoje šiomis technologijomis nėra didelio. Ir taip pat yra gana aukštos patekimo į rinką ribos. Mes turėtume pakeisti savo politiką, turėtume e, stipriau paremti šias technologijas. Tiesioginės paramos mechanizmai kol kas nepasiteisino. Taigi, teisinga būtų pastebėti, kad e, dabartinėme CCS technologijų plėtros etape reikėtų įgyvendinti e, smulkesnius projektus. Tokiu būdu galėtume įvertinti, koks yra potencialas, koks naudingumas šios technologijos jeigu, pavyzdžiui, tokie bandomieji projektai būtų teigiami ir komerciškai pateisinami, galėtume perėti prie komercinio etapo, dėkdami šias technologijas. Ir daugiau finansavimo reikėtų numatyti e, informuotumo kampanijoms, kad gyventojai būtų įtikinti, jog reikėtų pritarti šiai naujai, bet dar nepažįstamai technologijai. Kalbu apie geologinio e, CO2 saugojimo technologiją. Mums reikia e, pigesnės energetikos. Anglimi pagrįsta energetika sudaro iki šiol dar 40 procentų energetikos derinio Europoje. Europai reikia įvairių švarių technologijų. Pavyzdžiui, viena iš technologijų yra kogeneracija, bet reikia modernizuoti šią sritį ir ją palaikyti. Reikia dirbti taip, kad e, anglijas deginimas nereikštų, jog atmosfera išskiriamas nelab... per nelik didelis CO2 kiekis. Europą Europoje vartotojams energetika e, be nebrangiausiai kainuoja pasaulyje, taigi to irgi neturime pamiršti. E, Pone Hercog, ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju, maniau, kad vėliau svarstysime šį klausimą. Aš socialistų šešėlinė pranešėja su šiuo klausimu ir norėčiau pateikti mūsų nuomonę taip pat e, pateikti klausimą komisijai, galbūt atsakys jos atstovai šį klausimą. Mūsų pozicija dėl e, švarios technologijos yra išdėstę mūsų energetinės politikos e, dokumente patvirtintame. Norėčiau pacituoti kai ką iš jo, nesvarbu, kad visi žinotų. CCS galėtų būti potencialią technologiją, e, mažinant emisijas iš elektrinių naudojančių anglį taip pat mažinant e, pramonės emisijas ne energetikos e, sektoriuje. Ši technologija tebėra e, eksperimentinė, jos tikslingumas nepatvirtintas, dar reikia mokslinių tyrimų daugiau ir pavyzdinių projektų. Tokia yra socialistų pozicija dėl CCS, tačiau turime pripažinti, kad uh, praeitįje visos frakcijos ir politinės institucijos pritarė CCS technologijoms. Po krizės paaiškėjo, kad tiek teisės aktų įgyvendimas, pirmiausia direktyva, turiu galvoje dėl CCS, ir e, kitos, e, kiti. E, veiksniai, jų taikymas su, sumažėjo ne, ir projekto gyvenimas beveik sustojo. E, mes ketiname parengti savo iniciatyvą pranešimą šiuo klausimu. Klausimas mano komisijai būtų toks. Atgaivinimo plane yra numatytas milijardas eurų parodomiesiems projektams. Norėčiau dabar e, išsiaiškinti, kas atsitik, atsitiko su tuo vienu milijardu eurų. Ar jie panaudoti, jeigu ne, tai kodėl taip atsitiko. Ir kodėl, pavyzdžiui, pinigai nebuvo panaudoti ir ką galime padaryti per likusį laikotarpį, kad lėšas, kurios buvo numatytos šiam tikslui, galėtų būti panaudotos. Manau, visi galime e, sutarti, kad e, mes turime rasti būdą, kaip e, dirbti toliau, kaip. E, plėtoti šią technologiją. Dar socialistų frakcijos vardu noriu pasakyti, jog matome, kad finansavimas yra problema, nemanome, kad CCS projektus galima būtų finansuoti iš programos Horizontas 2020, galbūt iš apvertinių taršos leidimų būtų galima finansuoti šią veiklą, bet mums reikia daug lankstumo finansavimo srityje, kad šalys, kurios yra tiesiogiai susijusios, konkrečiai kur bus įgyvenami CCS projektai ir šalys, kurios uh, gali tik netiesiogiai gauti naudos iš projektų, kur nebus e, tų technologijų CCS dėgiama, galėtų dirbti kartu ir rastų būdą, kaip dirbti. Taigi mes e, norime lankstumo kad būtų rastas būdas, kaip apivartinių e, taršos leidimų sistemos sukūriamos lėšas gali būti skiriamos šalims, dalyvaujančiams tiesiogiai ar netiesiogiai CCS įgyvenimo projektuose. Dar noriu pasakyti, kad jeigu mes grįšime prie dviejų laipsnių Celsijaus e, tikslo, Europa turi šį tikslą, taigi mes turime, norėdami šio tikslo e, įgyventi naujas technologijas, o jeigu to nebenorime, tai tiek pasauliui, tiek europiečiam turime pasakyti, kad mes e, nebesiekime to dviejų laipsnių Celsijaus tikslo. Kolega Prodis, dvi minutės. kalbėsiu trumpiau nei dvi minutės. Manau, kad CCS e, susiduria su problemomis, e, kadangi absorbuojama trešdalis energetikos e, tokiu būdu energijos. Ir neaišku, kaip panaudoti tą technologiją, nenaudojant degimo proceso. Manau, kad Dabar vienintelis būdas, kaip užsitikrinti pozityvų, tikrą veikimą sugavimo ir saugojimo technologijos, e, būtų e, pasitelkti, galvoti apie CO2 esančius dirboje, tai padėtų ir vandens išteklius tvarkant. Ačiū. Ponas Presina. Brezina. Atsiprašau. Dėkuoju pranešėjai už puikų pranešimą. Mano nuomonė, jie viską labai gerai paaiškino. E, aktualiausius dalykus susijusius su šią technologiją. Ir ji taip pat akcentuoja, kad Europoje nepakankamai šios technologijos yra išplėtotos e, turėjau galimybę nuvykti į Kiniją ir ten mačiau atitinkamus įrenginius. Ir dabar manau, kad e, visi techniniai elementai, kurie padeda e, atskirti CO2 Mačiau įrangą, kurios paėgum, e, kuri taikoma 200 MW elektrinėje ir tie dalykai turi ateiti į Europą. Reikia tikėtis, kad. O šiaip gali atsitikti, kad visos atsarginės dalys ateityje bus gaminamos Kinijoje. Nemanau, kad e, reikia tai technologijai taikyti tiek daug energijos, kiek atsakė ponas Prodis. Aš kalbėjau su Kinijos e, mokslininkais ir jie kitokius skaičius pateikė. Man atrodo, kad ši technologija yra svarbi, ją reikia visokiojopai paremti, nes iki šiol dabartinėje atmosferoje komerciškai nepasiteisins projektai. Ačiū. Dabar ponia Kolarska Bulinska. Ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti poniai Ford, pagirti ją už tai, kad parengė gerą nuomonės projektą. Džiaugiuosi tuo, kad vykstančiose diskusijose mes iki šiol nedaug ginčijamės. Ir tuo, kad mes visi palaikome technologinės inovacijas. Vis dėlto nežiūrinti tai, nedaug pažangos pasiekta. Mes daug svarstėme finansus, finansų klausimą, mūsų šalių vyriausybės e, nenustoja kalbėti apie tai, kaip brangiai ši technologija kainuoja Ir todėl turime suvokti, kad šis vieš, viešasis aspektas yra svarbiausia priežastis, kodėl ši pažangi technologija nebus dėgiama taip sparčiai, kaip mums norėtųsi. Nes iš visų Europos regionų e, pasigirsta kritiškų balsų. Ir kasgi nutiks su šia uždelso veikimo bomba tiksinčia po žemę. Šis klausimas nusipelno išsamesnių diskusijų ir pamastymų, kas mūsų laukia ateityje ir kas nutiks kalbu apie dujų telkinius e, labai tankiai apgyvendintose Europos teritorijose. Noriu pakomentuoti e, konstatuojamosios dalies B punktą. Autorė čia teigia, kad CCS technologija yra susijusi su elektros energijos gamyba. Bet ne tik. Galime kalbėti ir apie trašų gamybą, sunkėją pramonę, anglies e, surišimo ir saugojimo technologiją. Gali būti sėkmingai panaudojama įvairiausiose sritise. su sąlyga, kad mes pašalinsime pagrindi, pagrindinę kliūtį viešosios nuomonės pasipriešinimą jos dėgymui. Ačiū, pirmininkė, toliau panas Rubik. Ačiū, pirmininkė. Būtent energijos gamybos srityje e, ši grandinė pasiteisina. Turime žiūrėti, kur, pasižiūrėti, kur gaminama energija, kaip pristatom, pristatomos žaliavos, kaip geriausiai suformuoti tą grandinę ir kokius, kokias žaliavas labiausiai apsimoka naudoti cheminių medžiagų gamybos pramonėje. Todėl e, CCS nėra vienintelis būdas spręsti e, anglies dvideginio klausimą. Prisiminkime Nobelio e, premijos laumi, laimėtojo pasisakymą, kuris teigia, kad anglė vandenilis ir taip pat gali būti pakartotinai panaudojamas. Todėl manau, kad tuos išteklius galbūt galime pakartotinai panaudoti, o ne iš karto juos uh, palaidoti ir saugoti. Turime mąstyti apie tai, kaip naudingai panaudoti CO2. Tai vienas, viena iš alternatyvių galimybių. Pirmininkė toliau, panas Idal Kvadras. Ačiū pirmininkė, be abejonės. Europos komisija pasirinko konkretų kelią. Jis siekia sukurti saugę energijos sistemą, kuri nebūtų tarši. Tam, kad pasiektume šių pagirtinų tikslų, pas, pa, išrinktos įvairiausios priemonės, taip pat buvo nuspręsta pasitelkti konkrečias technologijas. Tačiau negalime e, visko investuoti į vieną vienintelę alternatyvą. Kris Deivis teisingai pastebėjo, kad mes per daug dėmesio sutelkėme į atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir pavyzdžiui, mano šalyje tai sukėlė, tai sukūrė didelių problemų ir dabar mes bandome jas spręsti. Tačiau Mm, kai kurie atvejai, išaugusių kainų atvejai nagrinėjami teisme, susidariusi situacija yra tikrai sudėtinga. Turime suvokti, kad mažindami iškastinio kūro naudojimą, o tuo tarpu jis sudaro 80 procentų žal, žaliavų, visa tai užtruks. CCS technologijos dėgymas turėtų būti apmastytas ir ištirtas. Ir reiktų užtikrinti, kad mes tikrai sumažinsime iš metalų kiekį šalinamų į aplinką. Jei to neužtikrinsime, mes tiesiog uh, ne, nepanaudosime, dabar ne, nepasirinksime paties konkurencingiausio uh, varianto energijos srityje. Pone Ford minėjo, kad reikia rimtų išsamių tyrimų, e, reikia išnagrinėti, išanalizuoti šią technologiją ir tų tyrimų pagrindų planuoti. Tačiau tai ir išsiaiškinti, ar tai nesukurs problemų aplink, mūsų politikai aplinkos saugos srityje. Tuo tarpu Kol, kol kas čia yra nemenka sumaištis. Ir tikiuosi, kad ponios Ford pranešimo dėka komitetas žengs svarbų žingsnį priekin, nagrinėjančią tikrai svarbę temą. Pirmininkė toliau, ponia Madurel. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau kai ką pasakyti. Aš taip pat manau, kad neturėtume stačia galva nerti į CCS technologijos dėgymą, jeigu tai, mums reikia dalį lėšų paimti iš atsinaujantiems energijos šaltiniams skirtų lėšų, turime pamastyti, koks geriausias variantas, kad pasiektume tikslų klimato kaitos politikoje. Jeigu CCS technologija padeda mažinti teršalų kiekį ir, kaip mano kolegos minėjo, nemažai darbo jau nuveikta ir yra bazė, kuri padėtų mums dėkti CCS technologiją ir ją išplėtoti pakankamai plačių mastų. beveik visos susijusios technologijos jau yra beveik parengtos ir galima jas dėkti, nors kai kurių sunkumų dar išlieka. Taip pat reikia pasirūpinti, kad e, būtų reikalingos investicijos, reikalingų investicijų kiekis į šią sritį. Manau, kad komisijos iniciatyva yra teisinga, pradėtos konsultacijos, pateikta nemažai pasiūlymų, kurių tikslas išnagrinėti e, anglės surišimo ir saugojimo technologijos e, rėmimo projektus. Turime pasiūlyti naujus metodus, kad įmonės kurios nori dėkti naujas socialiai atsakingas technologijas, galėtų tai daryti. Ir aš pritariu daugeliu pranešėjos išsakytų pasiūlymų, taip pat šešėlinių pranešėjų ir kolegų išsakytiems komentarams. Ir tikiuosi sėkmingai dirbti šią mums priimtiną kryptimį. Ponas Manė, atsiprašau, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia prancūziškai. Ar mes tikrai norime sumažinti CO2 poveikį, ar mes norime sumažinti CO2 e, e, kiekį, turime šios iniciatyvos imtis daug ryštingiau. Mm, jeigu norime tinkamai reaguoti, reikia e, rasti finansavimo priemonių, kad e, technologija galėtų evoliucionuoti tinkamu tempu ir kad tos lėšos būtų prieinamos. Deja, CO, pinigai kaip ir CO2 neturi kvapo. Ir e, kol kas šis klausimas neišspręstas. Reikia panagrinėti, kodėl e, skalūnų dujų atradimas, jų e, potencialus panaudojimas susijęs su uh, padėtimi ir uh, padėtimi anglies rinkoje. Mums svarbiausia užsitikrinti galimybę maž, gaminti e, elektrą mažesnėmis kainomis ir mažinti CO2 kiekį. Ar 2020-aisiais mes tikrai mažiau teršime planetą, e, turėsime reikalingas technologijas? Jeigu taip pavyktų, mes paž... žengtume priekin arba uh, gali būti taip, kad šis rytis būti, bus privatizuota ir kad, patiems, mok... kad visa našta teks mokesčių mokėtojams. Ačiū toliau komisija. Kas ketina pasisakyti komisijos vardu? Ar yra komisijos atstovų? Komisija, prašom. Labadiena, aš esu Zelinka Boran iš energetikos direktorato generalinio pirmojo skyriaus. Aš aišku nenorėčiau vilk, užvilkinti šių diskusijų, bet noriu padėkoti dėl visų klausimų. Dabar dėl lėšų. 2009 metais buvo pasirašyti šeši susitarimai dėl šešių kontraktų ir jų bendra vertė siekia vieną milijardą eurų, kuris turi būti bet liko tik tai bet įgyvendinti iki šiol keturi projektai, bet e, pagrindinis trukdis yra tai, kad kai kurios valstybės narės vis dar vėluoja perkelti CCS e, teisės akto reikalavimus į nacionalinę teisę. Keturi projektai, kurie įgyvendinami, jų gyvendinimo sparta tikrai yra gera, yra e, dirbama kartu su projekto rengėjais, kad galiausiai būtų e, baigti renkti projektai. Turiu galvoje tuos e, likusius, kurie dar neįgyvendinti. Dabar dėl tų kitų dviejų. Tai Vantens Fanto projektas buvo panaikintas. Pirmiausia, ir labai daug informacijos buvo pateikta ir paviešinta dėl šių dviejų projektų, kurių buvo atsisakyta. Bet to labai daug informacijos skelbiama apskritai apie CCS projektus, kad būtų geriau suprantama, kokia tai yra technologija. Nebejotina, kad informacinėms kampanijoms skirtos lėšos tikrai padėjo pagerinti uh, žinias apie CCS. O dėl e, likusių keturių projektų, tai mes ketiname apsispręsti artimiausių metų. Taip pat bus parengta ataskaita, kurioje bus nurodyta, kiek jau išleista skirtų lėšų, kiek dar bus skirta ir kiek pinigų bus gražinta valstybėms narėms. Nes IPR yra tvarkoma pagal atitinkamą šios ryties reglamentą. Ačiū. Ačiū, kolegė Ford, prašom. Ačiū, gerbėmiai kolegos. Ačiū, kad pateikėte tiek vertingų pastabų, į kai kurias noriu sureaguoti. Aišku, labai džiugu, kad jūs paminėjote būtinybę plačiau informuoti apie CCS. Iš tiesų, panašių pavyzdžių mes turime. Uh, Ir e, pavyzdžiui, per 15 metų tikrai buvo surinkta CO2 ir e, saugoma e, Šiaurės jūros dugne, bet nebuvo jokių nutekėjimų pastebėta. Todėl yra ko pasimokyti, pavyzdžiui, ir iš kitų šalių. Kanados vyriausybė, pavyzdžiui, prisima atsakomybę už galimus incidentus ateityje. Taigi, aš manau, pasidalymas patirtimi yra naudingas. Toliau ačiū kolegai Prodi, kad paminėjote CO2 sugavimus, nes aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas, jeigu mes norime sumažinti iškastinio kūro vartojimą turime galvoti kaip. Dar vienas dalykas, kad neabejotinai CCS yra susijęs ne tik tai su energijos gamyba, bet taip pat ir su pramonės veikimu. CCS sąnaudų požiūrių tikrai gali duoti daug daugiau finansinės naudos negu atsinaunančio energijos šaltinių naudojimas visoje Europoje. Kodėl? Todėl, kad tai yra naujos e, kartos technologija, kuri kaip vadinama, yra neutrali. Dabar dėl horizontas 2020. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad pagal šią programą e, skiriamos lėšos tikrai būtų skirtos CCS Ir viena iš labai užsitęsusių iki vėlumos diskusijų prieš vasarą kaip tik buvo skirta šiai temai. Taip pat noriu padėkoti komisijai, kad ji pateikė naujausią informaciją apie gyvendinamus projektus. Turiu pasakyti, kad ta informacija nuteikia labiau optimistiškai, negu kad e, mes iki šiol buvome nusiteikę. Bet tikrai e, ši technologija nusipelno, kad visos kliūtis, kurios stovi jos įdėgymo kelyje, būtų pašalintos. Mes turime tas kliūtis pašalinti, nes tik tokiu būdu galėsime pasiekti savo tikslų. Ir jeigu mums pavyks tas kliūtis pašalinti, tai galime laikyti, jog savo darbą atlikome. Ačiū. Norėčiau visiems kolegoms priminti, kad pakeitimus galite teikti iki rugsėjo 5 dienos 12 valandos. O dabar mes pereisime prie pono Audi pranešimo dėl Europos gynybos pramonės ir technologinės bazės. Žanpierai, jums žodis. Dėkui, pirmininkė. E, pateiksiu nuomonės e, projektą. AFET e, E, komiteto gynybos pakomitetis e, svarstė šią nuomonę pagal 50 straipsnį. Taip pat norėčiau e, padėkoti Jums, kad su sekretorietu pavyko numatyti datą specialią, kada galėsime, susikime, galėjome balsuoti dėl šios nuomonės. Nuomonė yra parengta bendradarbiaujant su kolega Maiklu Galeriu kuris dirba SEDEPA komitetyje, Taip pat dėkoju kitų e, frakcijų šešėlėms pranešėjams ir IMKO komitetui. Mūsų komitetui labiau rūpi pramonės aspektai, mokslinių tyrimų aspektai, e, energetika šiek tiek, e, galvojant apie gynybos pramonę. Mes pripažįstame šiandieną egzistuojančią problemą, e, tai yra ekonominė biudžetinė valstybių narių situacija, patrinti problemas ir dėl to dažnai kenčia gynybos pramonė. Mes ES turime daryti viską, kad galėtume e, e, bendrai skirstyti tam tikrus finansinius išteklius. Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad pirmininkas e, Henvinas Van Rompuy e, gruodį surengė specialų Europos vadovų tarybos sustikimą. Ir taip pat mūsų pakomitetis gynybos ėmėsi gyvendinti specialią e, iniciatyvą. Po to komisija pateikė komunikatą dėl Europos gynybos industrinį pagrindą kur aptariama pramoniniai aspektai susijęs su e, gynyba. Mes manome, kad dabar jau reikia baigti gynybos rinkos skaidimą, galvojant apie paklausą ir pasiūlą, kadangi šiuo metu e, ta fragmentacija mums labai brangiai kainuoja. Gynybos rinka turi būti pripažįstama kaip specifinė E, nes e, jos paklausą beveik išimtinai e, nuremia valstybė, taip pat šiai pramoniai taikomi griežti, taikomi griežti konfidencialumo reikalavimai. Aš siūlau nepamiršti, kad gynybos pramonė yra specifinė, kad ją išplėtoti užtrunka ilgą laiką ir dešimtmečius yra plėtojama ir kad ji kainuoja gana uh, E, brangiai ir šiaip gaminių prekybą kontroliuoja valstybės narės, jų vyriausybės. E, mes turime remti dviejų pasaugumo ir pramonės, e, gynybos pramonės paėgumų pasvirti, ypač kosmoso laivyno civilinės aviacijos rytise. Ir taip pat turime plėtoti toliau Galilėjo sistemą, Mes matome, kas atsitiko su JAV e, espionažo e, sistema, mes tapome jos e, aukomis, bet turime vis tik tai nežinto plėtoti GNSS sistemą, didovinės navigacijos sistemą. Reikia taip pat atsižvelgti į specifiką tam tikrų elementų ir reikia išsaugoti operacinį suverenumą. Mm, gamybos srityje. Ir kitas e, dalykas - operatoriai. Reikia žiūrėti, ar galima jiems suteikti tam tikras, tikrus įgaliojimus pagal kriterijus, e, dėl kurių mes galime kalbėti politinė prasme, pirmiausia, užimtumo srityje, galvoti apie e, šią pramonę kaip apie gamybą tam tikrą Europos Sąjungoje. Mes Žinome, kad e, reikia išlaikyti mūsų pramonę, nes kai teritorija yra užsipuolama, ta sistema uh, gali nukentėti ir mes turime šią sistemą saugoti. E, trys pastraipos, mano nuomonė, yra dėl e, mokslinių tyrimų. Mm, kalbu apie gynybos agentūrą taip pat. Taip pat sakau, kad e, kosmoso tyrimai yra labai svarbus ir esu įrašęs pastraipų dėl informacijos saugumo. Mes esame labai pažeidžiami dėl išpolių galimų. Taip pat kalbu apie tai, kad būtina užtikrinti tarpusavio saveikumą Europos gynybos e, įrenginių e, medžiagos ir e, kreipiamas į vadovų tarybą. Tai yra neįprasta, nes paprastai kreipiamės į Europos komisiją, bet mes dabar e, esame etape etape, kai mūsų nuomonė bus pateikta sede pakomitečiui ir Europos parlamentui, kuris parengs rezoliuciją skirtą Europos vadovų tarybai gruodžio mėnesį. Mes joje e, reikalavimą, kad atsispindėtų tam tikros nuostatos e, teisės aktos ir kad vadovų taryba apibrė, nubrėžtų pagrindinės gairias e, gynybos pramonės pramoniniam pagrindui. E, Ir dar, pirmininkė, nenoriu pernelik daug kalbėti apie biudžetą, bet kai ką pasakysiu. Aš e, siūlau pernelik daug apie tai nekalbėti, nes e, turime e, tam tikrų nuostatų. E, Horizonte 2020 valstybių ir vyriausybių vadovai priims tam tikrus sprendimus, bet turime galvoti apie kitų metų Europos parlamento rinkimus ir e, daugiametės finansinės programos peržiūrė 16 metais, e, tada bus galima išsiaiškinti, ar e, bus atsižvelgta į šios pramonės specifinius reikalavimus. Ačiū. Kolega Girekas. Ačiū pirmininkė. Amerikos paėgos beveik visiškai atsitraukia iš Europos, e, matome, kas vyksta e, Egipte, kitose šalyse, taigi dėl tų priežasčių turėtume stiprinti savo gynybę, gynybos e, pramonę Europoje, nes tai susijęs su mūsų saugumu. Pirmiausia, turime galvoti, kaip užtikrinti informacijos sistemų saugumą galime susidurti su kita grėsme iš trečiųjų šalių turinčių raketas, kitų pajėgumų. Mūsų saugumui taip pat gali iškilti pavojus e, sąjungininkų teritorijoje, pavyzdžiui, Malyje. Ir galime nukentėti nuo teroristų. O, taip pat turime galvoti apie galimas atakas iš jūros ar sausumos. Tam reikia mums stiprinti gynybos pramonę ir išsaugoti pagrindą pramoninį, pramoniai susijusiai su gynyba. E, moksliniai tyrimai e, susijęs su gynyba taip pat turi būti akcentuojami ypač palidovinės stebėjimo sistemos, e, sistemos turi būti dėgiamos radarai E, precizinės sistemos, e, galbūt reikia galvoti apie raketinę gynybą. E, taip pat kitas yra klausimas amunicijos vienodinimas, standartizavimas lėktuvų aviacijos srityje transporto priemonių srityje kalbu apie tai, kad amunicija gaminama E, Europoje turi būti, ją ja, turi būti galima naudoti visoje Europoje. Taip pat reikia specializuotis Europoje tam, kad būtų galima užtikrinti sinergijas. Manau, jog finansavimas Europos lygmenių gynybai ir gynybos pramoniai e, turėtų sudaryti 2 procentus valstybių narių BVP, kaip kad apibriešta NATO sistemoje. Ponas Odi sakė, kad yra problemų e, dėl mokslinių tyrimų konfidencialumo išlaikymu, kaip pavyzdžiui, užtikrinti konfidencialumą, jeigu tam tikros technologijos bus naudojamos gynybos tikslais. Mes galbūt galėtume pagalvoti, jog reikėtų įkurti kokį nors institutą ar bendrą mokslinių tyrimų centrą, kuris būtų nepriklausomai finansuojamas nuo programos Horizontas 2020. Tokio instituto veikla būtų visiškai konfidenciali. Ačiū ma eh, <clears throat> questo è veramente un eh, tema estremamente delicato. Eh, la mia impressione. Ponas Prūdė. Klausimas svarbus, bet man susidaro įspūdis, kad mes iš esmės bandome tarp vyriausybinių lygių tvarkyti tą politikos rytį, už kurią atsako kiekviena valstybė narė individualiai. Gynybos pramonė pirmiausia reiškia, kad e, jeigu ją norime bendrai tvarkyti, turime turėti ir bendrą gynybos politiką. Kitaip mes tripčiosime vietoje ir retoriškai klausinėsime, kodėl gynybos pramonės atveju negalime elgtis taip, kaip kad ir, pavyzdžiui, civilinės aviacijos atveju. Todėl dera pastebėti, kad egzistuoja be kita ko ir konkurencija tarptautinių lygių Manau, kad jeigu mes norime viską sutvarkyti, tai pirmiausia reikia atrasti drąsos ir surenkti, e, sutvarkyti bendrąją gynybos politiką. Pirmininkė, kas dar nori pasisakyti? Komisija. Aš kalbėsiu labai trumpai ir Tik atkreipsiu jūsų dėmesį pakartotinai, kokia svarbi šitas rytis, todėl labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas susidomėjo paskelbtų komunikatų ir a, tomis išvadomis, kurias taryba svarstė gruodžio mėnesį. Tikrai, jeigu norime pasiekti pažango šioje srityje, Tai gynybos atveju turime veikti sutelktai. Turiu galvoje komisiją, tarybą, atitinkamas agentūras ir valstybės narės. Tada galėsime sustiprinti Europos gynybos pramonės konkurencingumą ir pozicijas pasaulinėje rinkoje. Ačiū. Ačiū. Ponas Odį. Tačiau visų pirma padėkoti e, kolegoms, kurie pasisakė, komentavo mano pranešimą. Aš pritariu jų pagristiems pastebėjimams dėl e, tyrimų instituto e, kūrimo. Manau, kad tai gera mintis, turime aptarti tai su Europos gynybos agentūra. Noriu padėkoti kolegai Prodžiui. Jūs kalbėjote apie politinę valią, bet čia mes periname prie labai opios srities. Uh, nes čia jau iškyla nacionalinio suvereniteto klausimas. Tačiau atrodo, kad atėjo momentas e, vienytis, užsitikrinti Europai, kad ji turėtų, galėtų save apginti ir mes turime bendrai naudoti e, gynybinius pajėgumus, kad apgintume mūsų bendrai puoselėjimas vertybės. Ačiū šį keitimąsi nuomonėmis, lauksiu jūsų pakeitimų ir sieksiu parengti kompromisus, kad mes e, sutartume dėl jų jų ir pateiksime juos e, gynybos pakomitečiui ir e, toliau rengsiu savo, plėtosiu savo nuomonės projektą. Allora, bene, ringrazio il collega Odi prima di passare al voto. Ačiū ponia Odi. Prieš perėdant prie balsavimo Norėčiau patikslinti, kai ką pasakyti dėl, galim, dėl m, mm, pateikto prašymo balsuoti Strasbūre. Balsuojant Strasbūre iškyla problema, nes reikia daugiau laiko pakeitimams parengti. Ir kaip žinote, tai susiję ir su galimybę ar, ar negalėjimu gauti reikalingą salę. Salę mes suradome, tačiau ji nėra pakankamai talpi mūsų komitetui. Ten ne, nėra pakankamai vietos. Todėl kol kas šio klausimo nesprendžiame, paliekame jį atvirų ir sekretariatas e, siūs jums visą naujausią informaciją. Jei pavyks rasti salę spalio 7 dienos posėdžiui Strasbūre, tuomet galima bus teikti pakeitimus iki tos datos. Jei ne, laikysimės e, tuo tarpu patikrintų, patvirtintų terminų, bet apie tai sekretariatas jums pranešė Kirilojaus. Ir dabar, manau, galime pereiti prie balsavimo. prima facciamo un voto di test, avete passato buone vacanze. Visų pirma, patikrinsime balsavimo sistemą. Ar visi gerai palsėjote, atsakykite balsuodami. Visi balsavo? Balsavimas baigtas. 38 už 30, 38 balsavo, 31 už, 4 susilaikė. Tuomet dabar periname prie pono Butikofė pranešimo. Pirmininkė apgailestavo, nepasėmiau savo balsavimo kortelės. Nepamirškite manęs. Tikiuosi, kad niekas neprieštaraujate kolegės prašymui. Ir tikiuosi, kad e, galime taip pat balsuoti dėl keleto pakeitimų kartu. Dėl biudžeto klausimų. Jei neprieštaraujate, teiksiu balsavimui visus pakeitimus. kur, kuriais siūloma atstatyti ankstesnius biudžeto siūlymus. Kas už, prieš, susilaikė, vienas, prieš, pritarta. Dabar įtrė pakeitimas e, 01 dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti, nes rezultatas nebuvo aiškus. Balsavimas prasideda. Dėl antrosios dalies. Balsavimas baigtas. 19 už 20 prieš 2 susilaikė atmesta. Įtrė 31. Už prieš susilaikė pritarta. Nulis 2. Už prieš susilaikė 36. Už prieš susilaikė pritarta. 37. Už prieš susilaikė pritarta. 81 už, prieš, susilaikė, atmestas. 05. Atsiprašau, 03. Už. Dėl 81 balsavom. Dabar Dabar įtrė 59.33. Už prieš susilaikė atmestas. Įtrė 04. Už prieš susilaikė atmestas. Tikriname. 5904. Balsavimas baigtas. 29 už, 12 prieš pritarta. 06 už, prieš. Nulis ketvirtas už, prieš. Taigi, 06 e, už prieš susilaikę pritarta. 82 už prieš susilaikė atmesta. 83 už prieš susilaikė atmestas. 84 už prieš susilaikė atmestas. 85 už prieš susilaikė atmestas. 86 už, prieš, susilaikė atmestas. 87 už, prieš, susilaikė atmestas. 09 už, prieš, susilaikė pritarta. 10 už, prieš, susilaikė pritarta. 88 už, prieš, susilaikė atmestas. 76 už, prieš, susilaikė, atmestas. 11 už, prieš, susilaikė, pritarta. 89 už, prieš, susilaikė, atmestas. 50 už, prieš, susilaikė, pritarta. 16 už, prieš, susilaikė, pritarta. Pritarta. 22 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 99 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 90 už, prieš, susilaikė, atmestas. 91 už, prieš, susilaikę, atmestas. 79 už, prieš, susilaikę, atmestas. 80 už, prieš, susilaikę, atmestas. 12 už, prieš, susilaikę, atmestas. 13 už, prieš, susilaikę, pritarta. 14 už, prieš, susilaikė pritarta. 7 už, prieš, susilaikė pritarta. 15 už, prieš, susilaikė atmestas. 92 už, prieš, susilaikė atmestas. 93 už, prieš susilaikė atmestas. 94 už, prieš susilaikė atmestas. 95 už, prieš susilaikė atmestas. 78 už, prieš susilaikė. Patikrinkime. 78. Balsavimas prasideda. Atmestas 19 už, prieš, susilaikė, pritarta. 96 už, prieš, susilaikė, atmestas. 97 už, prieš, susilaikė, atmestas. 73 už, prieš, susilaikė, atmestas. 77 73. Balsuojame elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 38, 37 už, 5 prieš, pritarta. 77 už, prieš susilaikė, pritarta. 98 už, prieš susilaikė, pritarta Atmestas. Ir galutinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 32 už 2 prieš 8 susilaikė. Patvirtintas. Sveikiname pranešėjai. Dabar teisėkuros rezoliucijos pasiūlymas dėl ponios Artori pranešimo skirto navigacinės palidovinės, navigacinį palidovinį sistemą. Tikiu siūlymą balsavimui. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Penkias, 40 už, vienas prieš pritartą pritarta. Ir tuo balsavimas baigėsi. Ačiū visiems. Atsiprašau, kad pradžioje šiek tiek uh, reikėjo laiko, kad įsibėgėčiau, o dabar sekantis darbo tarkės punktas. Jei norite išėti iš salės, e, prašau tai daryti tyliai.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 Bene, cominciamo, per favore. Abbiamo ancora. Gerai, teskime darbą, sako pirmininkė, nes turime dar keletą klausimų apsvarstyti pagal darbo tvarkę. Ponios Balijan, ponia Balijan, kurios kompetencijai priklauso šis rytis, dėja nedalyvauja posėdį. Todėl jos vardu pasisakys ponas Kreutzmann. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu savo kolegės vardu ir trumpai apie jos parengtą pranešimą. Yra 60 pakeitimų pasiūlyta, tačiau jie nerodo, kad būtų labai rimtų nuomonių skirtumų kurie neleistų pasiekti mums bendrų tikslų. Labai svarbu, kad komisija tiksliai numatytų investicijas į infrastruktūrinės uh, Um, infrastruktūrinius projektus tam, kad įmonas galėtų būti tikros dėl savo dėl projektų ateities ir kad nebūtų apkrautos papildoma biurokratinė našta. Taigi sprendimus reikia priimti kaip galima greičiau. Kita vertus, norime perspėti kolegas, kad numatyti labai sudėtingi terminai, kurie pareikalaus glaudaus bendradarbiavimo, nes e, per porą savaičių teks e, susitarti iki dar balsavimo rugsėjo 18 dieną. Svarbiausia yra keli dalykai. Pirmiausiai, tai <clears throat> reikia pagalvoti, kaip pasiekti, kad apie projektus būtų notifikuojama ir tai susiję pakeitimai yra 40, 49 ir 61. Dar vienas dalykas tai yra, kaip išlaikyti įmonių konfidencialią informaciją. Nes e, iš tiesų projektai, kurie yra patvirtinami ir kurios įmonės pradeda įgyvendinti, dažniausiai yra susijęs su CIS reglamentu ir jo tikslais. Dar vienas dalykas, kad nepriimant galutinio sprendimo dėl investicijų neįmanoma užsiimti projekto įgyvendinimu. Taip pat būtų gerai, kad komisija paaiškintų, ką reiškia e, duomenų pateikimo tapatumas, apie kurį kalba komisija. Ar tai neturės kažkokių pasiekmių ir ar tai reikš dvigubų ataskaitų teikimo. Dar kitas dalykas yra labai konkrečių kategorijų apibrėžimas kad nereikėtų paskiau valstybėms narėms jau išsiustos informacijos pakartotinai rinkti, nes pagal įvairius reglamentus reikalaujama įvairios informacijos, bet gal reikėtų pagalvoti, kaip ją prilyginti, kaip ją suvienodinti. Trečia, reikia pasiekti kompromiso mums patiems dėl tų kategorijų kurios turėtų būti įtraukiamos į e, priedų taikymo sritį. Nereikia pamiršti, kad yra nustatyti tam tik ribinė, nustatytos ribinės vertės, kurios apima be kita ko ir įrenginius. Valstybės narės turės rinkti visus šios duomenis, bet reikia galvoti apie tai, kad valstybėms narėms neturi būti užkraunama papildoma biurokratinė našta, nes kai kuriais atvejais, kai kalbame apie sinaunančios energijos projektus, tai informacija bus renkama pakartotinai, pagal, nes jinai bus jau surinkta pagal sis projektus nebejotinai, kad kartu reikės padirbėti, bet, me, bet pranešėja yra įsitikinusi, kad nepaisant pakankamai sudėtingų nustatytų terminų bus įmanoma pasiekti bendro tikslo ir e, pranešėja nori padėkoti visiems už bendradarbiavimą. Ačiū. Ponas Langan. Ačiū, pona pirmininkė. Pona Valgan tikrai pareikia Valien labai pateikė gerą pranešimą ir pakeitimų teikimas tik patvirtino tą. Pakeitimais, kai kuriai pakeitimai siekiama susilpninti pranešimo turinį. Ir aš manau, kad pirmiausia, gal prieš priimant galutinį kažkokį sprendimą, reikėtų paieškoti kompromisinių variantų dalies pakeitimų atveju. Pasiūlyta 61 pakeitimas. Kai kurie pakeitimai iš tiesų padarytų žalos bendram projektui. Pavyzdžiui, ponas Tasenas, atstovaujantis Niderlandams, pateikė nemažai pakeitimų, kurių esmė yra ta, kad duomenys turi būti teikiami tik tai savanoriškumo principų vadovaujomis. Tačiau mes su tuo nesutinkame, nes e, kalbame apie energetikos infrastruktūros projektus. Ir nepamirškite, kad šiuo atveju naujas reglamentas pakeis senąjį reglamentą, todėl reikia galvoti apie tai, kuo naujesnis uh, reglamentas bus pranašesnis ir naudingesnis. Toliau, ponas Žado kalbėjo apie kogeneraciją ir taip pat kūro transportavimą. Ir jis savo pakeitimais taip pat bando nurodyti komisijai, kad informacija būtų perdė, perdudama. Dar brandoliniai įrenginiai, atominiai įrenginiai neturėtų būti visai kitaip minimi ir jie nepatenka į šį pranešimą. Be pono Staseno pakeitimo, manyčiau, reikėtų, išskyrus pono Staseno pranešimus, manyčiau, dėl kitų pakeitimų būtų galima ieškoti kompromisinių variantų ir uh, plačiai susitarti komitete, nes mes kalbame šiuo atveju, pavyzdžiui, reikia įsiaiškinti, ar mes kalbame tik apie stambius įrenginius, ar apie individualius įrenginius, pavyzdžiui, bet tikrai yra pakankamo pagrindo bendram sutarimui pasiekti. Ačiū. Panas Kurėlio de Campus. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Valen ir kolegoms už didžiulį atliktą darbą tikrai mes galime pritarti bendrajam pranešėjos teikiamų pakeitimų turiniui ir kai kurių kitų kolegų pakeitimams pirmiausia reikia nepamiršti apie taikymo sritį, nes e, reikia įsiaiškinti, kas patenka į taikymo sritis. Turėtų patekti ne tik tai akmens anglį denginantis įrenginiai, bet taip pat ir tie, kurie naudoja kaip kūra gamtinės dujas, pavyzdžiui, nes visą tai labai svarbu ES energetikos sistemai. Bet turime vengti reikalavimo kelis kartus teikti pranešimus, nes tokiu būdu, jeigu šis reikalavimas uh, išliks, tai nebejotinai biurokratinio darbo našta padidės. Gal nereikėtų kartoti visų kitų uh, reikalavimų, nereiktų įtraukti visų kitų reikalavimų, kurie jau yra galiojančiose, pavyzdžiui, Euroatomo teisės aktuose. Dar labai svarbu štai kas, jau minėjau, biurokratinio darbo našta neturėtų padidėti. Kai, kurie pakeitimai bando, kai kuris pakeitimais bandoma nustatyti trumpesnį terminą, per kurį turi būti teikiami pranešimai. Bet aš manau, kad tai įmanoma tais atvejais, kai nacionalinės atitinkamos institucijos turi šimtų procentų licencijuoti veikiančius įrengimus dar reikia priimti vienokį ar kitokį sprendimą dėl investicijų ir sutinkame su komisijos nurodymu, kad energijos veiksmingo naudojimo srityje trūksta duomenų. Aš manau, kad numatytos visos reikalingos priemonės turėtų būti dėl informacijos konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos. Bet kai kuriais pakeitinamais einama per toli ir bandoma pernelyg smulkiai šią sritį reglamentuoti. Aišku, iš savo pusės mes tikrai esame pasirengę bendradarbiauti, nors gerai suprantame, kad laiko lieka vis mažiau ir mažiau. Ačiū. Toliau kolega Šito. Žadu, ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją Mes jau keletą metų dirbame su šiuo projektu. Mūsų tikslas yra sukurti vaizdą, baigti kurti vaizdą apie e, energetinę panoramą. Dėl to mes e, e, pritarėme tam, kad būtų informuojama apie viską, įskaitant anglį, E, kitas rytis, tada mes matysime visą vaizdą. Taip pat e, mes pritarėme tam, kad būtų e, sumažintas lenksnis reikalavimų pranešė siūlo 5 MW, bet mes siūlome vėjo jėgainėms, mes taip pat ir norime fotovoltinėms sistemams, kad būtų taikomi slengsniai reikalavimai. E, Kitas dalykas - integruoti infrastruktūros projektus trečiosiuose šalyse, jeigu jie susijęs su valstybėmis narėmis, bet manau, kad tokius dalykus galbūt būtų galima sunku įgyvendinti. Mes e, norėtume, kad e, būtų jau integruoti tokie aspektai kaip e, taupesnis energetikos vartojimas, atliekų tvarkymas, e, CO2 ir dar keletas kitų elementų. Ir mes apie tai jau kalbėjome per savo diskusijas, dar reikėtų mums daugiau e, kalbėti apie tai ir pateiksime pakeitimus tiesiai pranešėjai. Dėkui, Vido kvadras. Ačiū, pirmininkė. Nebejotinai informavimas apie investavimo projektus e, į didelius infrastruktūros projektus energetikos srityje komisijai leis geriau atlikti e, analizę, vertinti geriau energetikos sistemą Europoje. Tai bus taip pat informacija, kuri e, bus naudojama plėtojant infrastruktūrą. Mes turėtume taip pat atkreipti dėmesį į keletą dalykų, nes gali kilti problemų E, noriu konkrečiai vieną dalyką pasakyti. Mes neturėtume užkrauti penelyg didelės biurokratinės naštos nacionalinėms administracijoms. Ir kitas dalykas, reikia atsargiai žiūrėti į informaciją, kuri gali būti jautri komercinių požiūrių. Dar vienas dalykas, e, kolegos jau apie tai keli kalbėjo, jie sako, kad e, reikėtų pagerinti šią sritį kalbu apie būtinybę į infrastruktūrą įtraukti. Kyoto reikalavimus infrastruktūrą, nes tai, e, aišku, kai kur reikalavimai skiriasi, bet tai, apie tai reikėtų taip pat notifikuoti, nes be tos informacijos e, nebus pilno vaizdo. Galiausiai mes turėtume e, galvoti, kaip tą informaciją panaudoti konkretiems pasiūlymams, kad galėtume paskatinti veiksmus. Aš kalbu kaip Ispanijos atstovas, bet e, manau, kad portugalai man pritars taip pat. Mums reikia e, nustatyti, kokios yra spragos tarpusavo jung, jungtise. Jeigu to nepadarysime, tai tada negalėsime kalbėti apie bendrą vidaus energetikos rinką. Ačiū dabar komisijos atstovai. Labai ačiū. Komisija yra jau išanalizavusi pakeitimus, mes savo ruoštų pritarsime E, keletui pasiūlymų, kurie nori patikslinti kai ką, mastą patikslinti taikymą, pavyzdžiui, konfidencialumas, administracinės naštos mažinimas, vengimas ataskaitų reikalauti iš, kirtų, iš skirtingų šaltinių. Ir pakeitimai, kurie skirti tuos dalykus patikslinti, yra labai sveikinti. Dėl e, pranešėjos atstovo paminėtų keletos punktų. Dėl komisija dėl projektų ir e, atvirai rašyti tuos projektus, dėl kurių finansavimo jau apsispręsta, arba įrašyti ir tuos, kur nėra galutinių sprendimų dėl investavimo. Dėl duomenų klausimo. E, tai taip pat minimas kaip antras pagal svarbą klausimas, dviejopos atskaitomybės vengimas, dvigubas atskaitomybės vengimas, tai svarbu 2012 m. lapkritį e, su vidaus rinkos energetikos paketu buvo pateikta e, ataskaita dėl e, reglamento, dėl infrastruktūros notifikavimo ir buvo komisijos labai tiksliai nustatytos sritis, kurias padengė jau kiti šaltiniai. Tai buvo padaryta siekiant išvengti dvigubo ataskaitų teikimo, jeigu yra duomenys iš kitų šaltinių. Taigi mes e, turime aiškiai žinoti, ką galime gauti iš kitų šaltinių ir e, esame pasirengę atlikti savo darbą šioje šalyje dėl atsinaujinančių šaltinių. E, labai smulkus projektai nepatenka į reglamento taikymo sritį, Eurostat ir kiti šaltiniai egzistuoja tam, bet yra netitikimų tarp atsinaunančių šaltinių, kurie yra notifikavimo ataskaitoje ir kitų atsinaunančių šaltinių. Mes turime pasižiūrėti, kas valstybėse narys egzistuoja, ar iš vis egzistuoja e, duomenys labai, apie labai smulkius projektus. Kitaip labai bus sunku reikalauti atskaitomybės apie tokius objektus dar porą pastebėjimų dėl reglamento taikymo srities. Manau, kad reglamentas jau apima nemažai klausimų, pavyzdžiui, e, elektra gaminama iš lignito ir anglies, investicijos elektrinės, termofikacinės, gaminančias šilumą ir elektrą, jau reglamento priedė yra išvardyta, tai tas pats taikoma ir pasakytina apie e, bio degalų gamybos projektus bet investiciniai e, projektai susijęs su anglės gavyba nėra įtraukti. Galbūt mes turėtume dabar palaukti peržios, kur yra numatyta iki 16 metų pabaigos ir paskui e, aptarti, ar reikia išplėsti taikymo sritį ir įtraukti kitus šaltinius. Tačiau komisija iš principo e, yra patenkinta tuo dokumentu ir dabar laukiame kompromisinių pakeitimų, kad galėtume pratesti diskusiją. Ačiū. Grazie, kolega Krasman, prego. Ačiū, ponia Krasmanai, žodis jums. Jei ne, tuomet noriu priminti, kad balsuosime įtrė komitete rugsėjo 18-ąją ir dabar perinėme prie kito darbo tvarkės punkto, ponios Nibler pranešimo. Ponas Heleris ją ja. pavaduoja, žodis jums. Ačiū. Aš pavaduoju ponę Nibler, nes jis šiandien išvyko į Kiprą. Aš pristatysiu jos pranešimą. Kaip žinote, Europos parlamentas visada ragino e, Europos sąjungoje įgyvendinti plataus užmojo kosmoso politiką, todėl džiaugiamės, kad ponė Nibler parengė E, komunikatą, kurio pagrindu, pra, dokumentą, kurio pagrindu e, kalbėsime. Jį rėmėsi komisijos komunikatu dėl ES kosmoso politikos. Šiame sektoriuje e, dirba na, kelios dešimtis tūkstančių žmonių. E, Tačiau nemažai darbo vietų Europoje yra tiesiog ir netiesiogiai priklausomos nuo kosmoso e, srities, turiuomenį televiziją, palidovinės sistemas, taip pat e, įvairias gelbėjimo operacijas, gelbėjimo sistemas. Nemažai įvairių įgyvendinamų projektų yra priklausomi nuo e, kosmose veikiančių sistemų. Ir kalbant apie kosmoso politiką, jie siekiama keletas tikslų. Ir komisija savo pasiūlyme pristato 36 priemonės. Pranešėja mano, kad reikėtų tas priemonės sureitinguoti, surašyti jas prioriteto tvarka. Ji, mm, ji išskiria septynės rytis, kurioms e, reikia skirti dėmesį. Galilėjo ir Kopernikus programos, Europos kosmoso erdvės sektorius kaip e, darbo vietų kūrimo vektorius, moksliniai tyrimai ir jų praktinis pritaikymas. Taip pat dar keletas, dar keletas ryčių. Europos Sąjunga, Europos kosmoso agentūra ir valstybės narės yra trys pagrindinės veikėjų kosmoso erdvėje grupės. Manau, kad jų bendradarbiavimą galime tikrai dar nemenkai pagerinti, apmastyti, kaip Europos kosmoso agentūrą įtraukti į valdysenos struktūrą. Žinoma, svarbiausia yra bendradarbiavimas, kalbant apie Galileo ir e, pasaulinę palidovinę sistemą. Tai yra svarbiausi šios politikos elementai. Galileo panaudojimas ir pritaikomumas yra ypač svarbus aspektai. Turime pasirūpinti, kad Galileo e, sistema būtų naudinga praktiškai, kad, kad jis sudarytų geresnės, užtikrintų geresnės ryšių galimybės žmonėms. E, ekonominė plėtra, užimtumo didinimas kosmoso politikos sąskaita. Tai pramonės rytis reikalaujanti didžiulių investicijų, kurios atsiperka per labai ilgą laiką. Reikia, reikia užtikrinti visų sudaromų planų saugumą. Taip pat e, tiksliai žinoti, kad, e, kokios, nu, kad kokie nors dėgiami projektai bus naudingi, kad, kad bus e, ateitie jų klientų. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės e, būtų skatinamos veikti kosmoso politikos srityje. Kosmoso pramonėje sukūrėmi sukuriamos inovacijos dažnai e, pagamina ir šalutinių produktų. Turime užtikrinti reikalingą konkurencinę aplinką ir užtikrinti prieigą prie finansavimo, dėgiant tokius produktus. E, tuo tarpu e, svarstame tokius projektus, kurie yra nacionalinio pasididžiavimo dalykas, kurie daugiausia finansuojami iš vieš, viešojo sektoriaus lėšų. E, Turime e, siekti atverti rinkas, užtikrinti lygias galimybės visiems. Pavyzdžiui, Europos raketų nešėjų rinka yra labai svarbi. Ir čia galėtumėme plėtoti, tai yra dar vienas akstinas plėtoti sėkmingą kosmoso, kosmoso politiką. Ir todėl dar kartą akcentuoju valstybių narių ir Europos kosmoso agentūros bendradarbiavimo svarbą. Turime 2020 strategijos tikslų ir vengti e, atliekam gyventinamų projektų dubliavimuose. Turime geriau išnaudoti turimas rinkas bei užtikrinti pasitelkti geresnės ryšio technologijas. Norime užtikrinti plačiai juosčio ryšio prieigą visoje Europos Sąjungoje. Nu, turime mm, dėkti technologijas, kurios prisidėtų prie skaitmeninės darbo tvarkės gyvendinimo. Turėtų būti prieinami penki dažniai tų technologijų naudojimui. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad, bū, kad egzistuotų ir e, pasauliniu mastu prieinami dažniai. Reikia žingti dar vieną žingsnį toliau, nueiti dar šiek tiek toliau nei siūloma komisijos komunikate. E, pranešėja klausia, kam priklauso kosmoso erdvė. E, turime kalbėti apie pasaulinę valdyseną, svarstydami šią, šį klausimą. Turime dėkti perspėjimo apie galimus susidūrimus sistemas. Taip pat turime bendradarbiauti su nepriklausomais institucijais vykiančiais JAV, kurios, kurie e, skelbia tokius perspėjimus apie galimus susidūrimus kosmoso erdvėje. E, pakeitimai iki rugsėjo ketvirtosios, pas paskui plenarnėme posėdėje balsuosime lapkričio mėnesį. Ponas Blantė. Ačiū. Noriu padėkoti už tai, kad pristatėte, kolega, kad pristatėte ponios Nibler pranešimą mums. Aš pritariu bendroms ponios Nibler pranešimo tezėms, bet norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Tai svarbus, bet tuo pat metu ir labai prieštaringas komunikatas, nes komisija ir parlamentas beveik nebejotinai ginčiasi su valstybėmis narėmis šiuo klausimu. Todėl mes, parlamentas, turime patvirtinti, patvirtinti vieningą ryštingą poziciją ir ją perduoti valstybėms narėms. Veikla kosmos erdvėje yra svarbi, tačiau negali būti dvigubų kompetencijų. Reikia pasitelkti sinergiją ir užtikrinti, kad valstybės narės būtų linkusios bendradarbiauti. Yra nemažai puikios partnerystės pavyzdžių, bendradarbiavimas vyksta, tačiau jam reikia užtikrinti tvirtą pagrindą. Ir būtent čia ir iškyla nesutarimai su valstybėmis narėmis. Pranešėjai siūlo e, kurti kokią nors bendradarbiavimo struktūrą. Galbūt tai, būt, tai neblogas pasiūlymas, nes tai sukurtų tam tikrą struktūrą šiame sektoriuje. Uh, komisijoje ir valstybėse narėse, regionuose netgi yra institucijų, kuriuoms suteikti tam tikri įgaliojimai e, šiame sektoriuje. Ir dažnai susidurėme su tokiu instituciniu egoizmu. Todėl manau, kad reikia bandyti šią situaciją šiek tiek standartizuoti. Egzistuoja Kopernikus programa, pasaulinė e, palidovinės navigacijos sistema. Reikia pabandyti viską šiek tiek suvienodinti. Buvo paminėta Galileo, Kopernikus programa bei kosmoso šiukšlės. investicijos į kosmoso erdvę yra labai brangios ir reikia jas apsaugoti. Laukiu diskusijų su kolegomis ir tikiuosi, kad mums pavyks mm, pasistumėti Galileo program, programoje. Kinija, Rusija ir Indija tikrai nesnaudžia. Aš tikiuosi, kad mes e, pasistumėsime priekin. Johnson, prego. Ačiū. Toliau kolega Jonsen. Johansen. Ačiū. Ir esu labai dėkingas, kad pristatėte pranešėjo pasiūlymus. Iš tiesų, oklojamas geras pagrindas kosmoso pramoniai. Turiu ir papildomų klausimų, bet tų, kurios jau išgirdome. Bet prieš tai noriu atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Šis sritis tikrai yra nauja sritis ir reikalauja technologijų. Investicijos į kosmoso sektorių gali tapti uh, naujų darbo vietų šaltiniu Kosmoso pramonė turėtų būti naujų technologijų lyderė. Todėl svarstant tokius klausimus kaip ūkio augimo spartinimas, naujų darbo vietų kūrimas, reikia nepamiršti ir šios ryties kurioje egzistuoja be kitako keletas ir iššūkių. Pirmiausia, tai moksliniai tyrimai, kosmoso moksliniai tyrimai ir naujų produktų kūrimas tai reikalauja gero pramonės ir a, mokslininkų bendradarbiavimo, apjungiant įvairių šalių galimybės. Galėčiau paminėti ir tai, kad šiame sektoriuje vyrauja stambus konsorciumai, todėl gal reikėtų galvoti, kaip paremti mažas ir vidutinės įmonas, jų gebėjimą dalyvauti kosmoso naujųjų technologijų inovacijų procese. Pranešėja nebijotinai apsvarstė savo pranešime daugelį svarbiausių klausimų, bet manau, kad reikėtų galvoti apie kaip galima ambicingesnį parlamento pasiūlymą, kad galėtume visą verčiai dėrėti su kitomis institucijomis. Ačiū toliau, ponas Prodi. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiuo atveju mes matome, kad Europa įsilieja į labai didelės konkurencijos sektorių. O tai reiškia, kad moksliniams tyrimams turi būti skiriama ne tik svarba atitinkama, bet taip pat ir investicijos. Todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų, kuriuos verta apmastyti ateityje ir įdėkti, kad būtų pasiekta gerų rezultatų. Pirmiausia, tai interneto sauga, duomenų apsauga. Turiu galvoje duomenis, kurie, kuriais keičiamasi palidovinių sistemų pagalba. Turime užtikrinti, kad visi šie palidoviniai ryšiai būtų gerai apsaugoti nuo galimo informacijos perėmimo, nes tokios informacijos perėmimas gali turėti labai rimtų pasiekmių. Neveltoj aš apie tai kalbu, nes mes vėliau analizuosime vieną klausimą susijusi su šia tema yra, ir tai yra kosmoso stebėjimo ir sekimo programa. Daug labai e, dalykų priklauso nuo kosmoso technologijų. Todėl būtina užtikrinti, kaip galima geresnį informacijos, kaip galima geresnį informacijos apsaugą. Pats turiu keletą minčių. Pirmiausia, reikia e, pradėti tikslinius mokslinius tyrimus, kuri leistų sumažinti kosmoso šiukšles. Manau, kad šiukšlės kosmose ir pats jų klausimas gali tapti labai aktualiu, svarstant nenaudojimų, palika, svarstant, ką daryti su atitarnavusiais palidovais, kurie skraido kosmose. Ir manau, kad e, šį klausimą dera spręsti tarptautinių lygių. Taip pat manau, kad reikia pagalvoti, kaip geriau išnaudoti orbitą, kad būtų išvengta galimų palidovų susidūrimų. Dar vienas dalykas, tai yra taip vadinamos kosmoso audros. Aš dėja neturiu pakankamai informacijos apie jas, bet šis klausimas nusipelno prioritetinio dėmesio, nes reikia galvoti, kokios galėtų būti, pavyzdžiui, Saulės magnetinių audrų pasiekmes telekomunikacijoms. Be šio klausimo turime svarstyti ir apie palidovų paleidimą turime svarsyti palidovų paleidimo sistemų klausimą ir aišku keitimasi duomenimis ir galimybę mažoms bei vidutinėms įmonėms dalyvauti naujų technolo kosmoso technologijų plėtroje. Pone Andersdoter, ačiū pirmininkė. Kolegos, man džiugu, kad e, galiu kalbėti šiuose diskusijose apie būsimą e, ambicingą ES kosminę politiką. ES džiaugiasi e, tuo, kad mes plėtojame taikės sistemas, tai labai svarbu ir ne tik Europos, bet ir pasauliniai mokslo bendruomeniai, nes turime kalbėti ir apie ekonominius privalumus. Viešosios investicijos yra pagrindas šiai pramai nuo pat pradžių. Uh, taip pat ir kalbant apie Europos kosmoso pramonę, nes ši veikla yra nepaprastai brangi, kalbu apie kosminių aparatų gamybą ir paleidimą. Mes taip pat turime galvoti, kaip pasinaudoti naudą socialinė ir ekonominė iš tokių rimtų investicijų. Kolegė Nibler labai aktualiai kalba apie politinę institucinę sistemą ir labai mielai toliau su kolegomis kalbėsiu šiuo klausimu. Dėl žemės stebėjimo e, turime galvoti, kad tai bus būtina ateityje. Komisija yra pateikusi laisvai ar nebrangiai teikti duomenys, nemokamai arba nebrangiai e, ateityje. Ir man atrodo, kad tai labai gerai, nes dabar tie ištekliai kuriami iš e, naudojant viešasias lėšas, taigi būtų visai teisinga, kad visuomenė galėtų naudotis šiais dalykais. Man labai patinka mokslinė fantastika. Ir E, dabar e, mes e, manome, kad įgyvendinami yra įvairiausi projektai, pavyzdžiui, susijęs su Marsu. Galiausiai kyla klausimas, kas gaus naudos iš tų visų planų ir investicijų. Ne tik ministrai ar atlinkti milijardieriai turi pasinaudoti plėtojimus technologijomis, bet visuomenė taip pat mes turėtume pradėti e, viešųjų pirkimų sistemą taikyti, taip pat standartizaciją, kad galėtume traukti MVI į šią sritį. Mes e, turime užtikrinti tvarę, taikę kosmoso pramonę, kuri atsižvelgtų į e, paklausą. Mes taip pat turime galvoti, kaip sunku, prisiminti, kaip sunku užtikrinti fiksuotus ryšius ir dažnius. Labai e, dažnai kariniai e, elementai naudojasi tais negausiais ištekliais. Mes turime galvoti, kaip išlaisvinti daugiau radio e, dažnių, kaip labiau pasiteikti optinius tinklus, bet galėsime toliau dar diskutuoti šiuo klausimu. Labai ačiū pirmininkė. Aš atvirai pasakysiu, kad nuoširdžiai dėkoju pranešėjai uh, už pristatymą pranešimo. Taip pat norėčiau padėkoti visiems, kurie kalbėjo, nes matome, kad komisijos komunikatas yra vertinamas bendra prasme teigiamai. E, ir, ir e, tai rodo, kad daugelis e, pritarė mūsų žingsnėms, bet taip pat buvo paminėta viena tema, kuri ir komisijai yra labai aktuali. 2012 m. komisija lapkritį paskelbė komunikatą, kuriame kalbama apie santykius e, tarp ES ir kosmoso agentūros. Ir mes e, sakome, kad turime užtikrinti veiksmingumą, pasitel, pasinaudodami kaip galima geriau e, ESA kosmoso agentūros ištekliais ir kad e, tai atitinkamai turi atsispindėti daugiametėje finansavimo programoje. Taip pat turime užtikrinti, kad ES valstybės narės ir kosmoso agentūra sustiprintų tarpusavio santykius ir turime užtikrinti, kad pasinaudosime kaip galima e, geriau ištekliais, kurie skiriami kosmosui. Ponas Sileris. Dėkuoju. Noriu pasakyti, kad e, E, mokslinio tyrimų programoje e, buvo kalbama apie kosmoso tyrimus, bet ta diskusijų dalis buvo pati sudėtingiausia. Ir taryba galiausiai pasidavė dėl tam tikrų aspektų. Ačiū, ponė Eileri. Noriu priminti Jums, kad e, terminas pakeitimams yra trečiadienis, rugsėjo 18 diena, 12 valanda. Kitas darbo tvarkės klausimas - reglamento 912-2010 keitimas, kuriuos teigėme Europos GNSS agentūra. Pranešimas buvo išsiųstas versti prieš vasaros atostogas Liepos e, 13 dieną, o šiandieną pirmą kartą galime pasikeisti nuomonėmis. Terminas pakeitimams pateikti yra rugsėjo 19 diena. Balsuosime mūsų komitete spalio 14 dieną. Kartu su šešėliniais pranešėjais mes užmėsgėme puikų, puikius ryšius, puikiai bendradarbiaujame, taip pat techninė parama mums buvo suteikta gera, tai reiškia, kad galime be problemų techninė prasme e, keliauti į priekį. E, birželio 27 vyko posėdis, e, buvo naudinga mums pradžioje neformaliai su komisija pasikeisti nuomonėmis E, Genesis agentūra, kaip tikriausiai prisimenate, buvo įkurta 2004 metais, o nuo 12 metų rugsėjo 1 ji veikė Prahoje. Naujas pagrindas, jo tikslas yra užtikrinti, kad palidovinės navigacijos sistemos ES bus saugios ir kad svarbiausi visuomenės interesai bus deramai apsaugoti, taip pat, kad lėšos skirtos mm, šiam tikslui bus tu deramai panaudotos. Reglamentas, kuris patvirtintas buvo 2008 metais, numatė galimybei e, suteikė tam tikrus įgaliojimus, pavyzdžiui, dirbti su saugumo sistemus, jas akredituoti. Agentūra dabar jau turi pradėti veikti pilnakraujiškai, Galilėja jau baigiama dėkti, todėl reikia labiau akcentuoti tuos du e, vaidmenis ir jų nepriklausomumą. Komisijos pasiūlymas susijęs su geresnių apibrėžimų komis, e, agentūros struktūros, taip pat jos vidinių padalinių uždaviniais, vadovybės uždaviniais ir galiojimais. Reglamentas taip pat turi būti priderintas prie bendro ES požiūrio agentūrų atžvilgių Tuo metu jis dar nebuvo patvirtintas. Pranešimai pateikti 44 pakeitimai, jie skirti veiklai, veiklos apibrieštims patikslinti, atsakomybei, procedūroms patikslinti. E, taip pat kalbama juose apie agentūros priežiūrą. E, šeši punktai e, man aktualūs, apie juos noriu pakalbėti su kolegomis dabar. Kai kurie pakeitimai skirti suderinti reglamento tekstui su bendruoju požiūriu, e, kurio laikosi ES dėl agentūros, kai pasiūlymas buvo pateiktas, e, tas bendras požiūris dar buvo tik rengiamas ir svarbiausias dalykas yra už užkirsti kelią galimam interesų konfliktui vadovybėje, e, dėl to kai kurie pakeitimai skirti vaidmeniui vadovybės patikslinti. Ir yra 28 toks tarpinis straipsnis, 10a tarpinis straipsnis, kuriame yra e, rekomendacijos e, paimtos iš 2012 metų audito rūmų specialiosios ataskaitos. E, kai kurie pakeitimai yra susiję su tuo, kad būtų užtikrinta, jog būtų funkcijos padalintos tarp administracinės valdybos e, vadovo ir akreditavimo valdybos vadovo. Yra pakeitimų, kurie susiję e, su nacionaliniu atsiųstų pareigūnų, darbuotojų rizikos apribojimų, tam yra skirtas atskiras straipsnis, taip pat e, siekiama e, pagerinti skaidrumą, e, taikant metinių daugiamečių programų veiklos principą ir siūloma viešai skelbti darbo tvarkos taisyklės. E, specialios nuostatos taip pat vykdomajam direktoriui ir akreditavimo valdybos vadovui bus taikomos. Kai kurie pakeitimai yra skirti tik tai, yra tik redakcinio pobūdžio, jie siekiama užtikrinti nuoseklumą tekste ir nuoseklumą su kitais teisės aktais dabar ponas Glanters. Ačiū pirmininkė. neturiu kokiu nors rimtų pastabų pranešimui, bet turiu porą klausimų. Dėl pakeitimų, pirmiausia, 31. Jūs kalbate apie įstatas. Sau akreditavimui saugumo setyje aš pasisakau už skaidrumą, bet kai per daug skaidrumo, tai irgi gali būti pavojinga ir man kyla klausimas, kodėl jūs norite, kad būtų e, viešai e, skelbiama darbo tvarkos taisyklės. Mes įsigiliname šį klausimą, bet ar nėra tam tikrų čia problemų? Ar e, tikslas yra spręsti egzistuojančias problemas, ar tai yra toks tik bendras požiūrės, sprendžiant bendras visų agentūrų problemas. Taigi tiek. Ačiū. Pane Hall, ačiū. Aš taip pat kalbėsiu trumpai. Pirmininkė, džiaugiuosi jūsų parengtų pranešimu. Tikrai E, svarbu užtikrinti, kad e, būtų visiškai atskirtos skirtingos sistemos e, struktūros, valdymo ir sistemų autentikavimo padaliniai. Ir nesunku, kodėl jūs teikiate savo pranešime tokius pasiūlymus, bandote įtvirtinti tas atskirimą numatančias nuostatas. Uh, Vienintelės abejonės, kurias norėčiau išreikšti, e, liečia e, formuluotės, ypač dėl to ilgo straipsnio, nes tas pas, pasirinktos formuluotės yra gana griežtos. Galbūt galėtume perkelti tą patį tekstą, dėl kurio susitarėme kalbėdami apie NIS agentūrą, nes uh, E, ten buvo sprendžiami panašus klausimai, tokie, tokie kaip interesų konflikto. Todėl siūlyčiau pasirinkti tas formuluotės, nes siekiame to paties tikslo ir jo pasiektume pasitelkę e, tinkamesnės formuluotės. Džiaugiuosi, kad mes e, pri, prisimename harmonizuotų agentūrų svarbą ir kalbant apie parlamentui patikėtą priežiūros funkciją ir atsižvelgiant į tai, kad agentūrų dėgiama gana daug, parlamentas e, turi galimybę susitikti su kandidatais į agentūrų vadovų postus, būtų gerai, kad ir šiuo atveju tokia galimybė egzistuotų. Galiausiai palaikau jūsų išdėstytą pasiūlymą dėl to, kad e, kadangi tai yra agentūra, ES agentūra, ji turėtų užtikrinti lyčių balansą savo darbuotojų e, tarpę. Ir manau, kad jūsų pasiūlytas tekstas formuluotės šiuo klausimu yra tikrai tinkamos. Pirmininkė, ačiū. Komisija. Komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė ponios ir ponai. Noriu visų pirma e, padėkoti Jums asmeniškai, nes Jūs priėmėte iššūkį ir ėmėtės šio tikrai sudėtingo pasiūlymo ir pareiškėte, kad esate pasirengusi tartis su taryba ir e, svarstyti šį pasiūlymą pagal paspartintą svarstymo procedūrą parengtas siūlymo tekstas yra tikrai geras pagrindas daryboms su taryba ir aš manau, kad jis tikrai sustiprins agentūrą. Turime pabrėžti, jog jei norime sustiprinti agentūros vaidmenį, reglamente dėl GNSS, kur, kuris įsigalios nuo 2015 sausio mėnesio, atsiranda vienas labai svarbus dėmuo ir jūs, visi jūsų pateikti pasiūlymai ir pakeitimų pasiūlymai prisidės prie agentūros sustiprinimo. Ir tai tikrai labai sveikintinas dalykas. Komisija siekia trijų užduočių. Visų pirma, norime užtikrinti geresnės galimybės agentūrai apsirūpinti darbuotojais, nes 2015, 2015 sausio mėnesio agentūrai mm, teks daug didesnės, patesnės užduotis, nes jis bus atsakinga ir iš Kopernikus bei Galileo. Antra, mes norime, kad būtų aiškiai atskirtos vykdomosios e, praktinės funkcijos bei padaliniai atsakingi už sistemų saugą ir autentikavimą. Ir trečias aspektas, trečias tikslas – užtikrinti, kad taryba ir parlamentas kiek įmanomas pačiau susitartų ir kad būtų pasiektas susitarimas dėl e, Europos agentūrų juridinio pagrindo. Noriu dar kartą pabrėžti, kad jūsų pasiūlymai mums tikrai priimtini. E, manau, kad dar galima, galima būtų tobulinti kai kurias e, formuluotės tekste, bet noriu dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į tai, jog nuo sausio pirmosios ši agentūra bus atsakinga už EGNOS. Tai tikrai didelė atsakomybė, nes agentūra bus atsakinga už e, nuseklų sistemos nuseklę sistemos veiklą ir iš esmės už aviacijos saugumo užtikrinimą. Keliame tikslus 2017 ir GNSS e, jau siekia e, užtikrinti paslaugas, kur, kurias esame numatę 2017 ir e, apsirūpinti darbuotojais, kad galėtų tas, e, jas teikti. Kaip jūs sakiau, jūsų pasiūlymas mums patinka ir tikiuosi, kad jis susilauks plataus palaikymo ir galėsime pradėti diskusiją su taryba. Ačiū komisijai. Noriu kolegoms priminti, kad pakeitimus reikia įteikti iki rugsėjo 19 vidurdienio. Dėl pono Glantės ir ponios Hall pasisakymų aš atsižvelgsiu į jūsų siūlymus tolesnėme darbe. tikiuosi, kad jūs supratote, jog jei norime pasiekti tam tikrų tikslų, ypač skai, taip pat ir skaidrumo, kaip numatyta 31 pakeitime, tai, tai susiję ne tik su darbo tvarkos taisyklėmis, bet ir kasmetinė darbų programa, ji turėtų būti viešai skelbiama. O dėl ketvirtojo pakeitimo, ten kalbama apie bendrąjį požiūrį ir audito rūmai yra išsakę savo nuomonę apie tai. Bet iš tikrųjų tai yra sudėtingi aspektai, mm, apimantis nemažą dalį naštos, todėl kai toliau mm, renk, tobulinsime pakeitimus, sieksime įrašyti skaidrumo reikalavimą, atsižvelgsime į e, išdėstytus reikalavimus. Ir aš sutinku su jumis, kad privalome tekstą suformuluoti kiek įmanoma tiksliau. Esu pasirengusi dirbti draugę su jumis, tobulinti pakeitimus ir atsižvelgti jūsų pasiūlymus. Ačiū visiems. Toliau ponios Toja pranešimas. Ji negalėjo ateiti į šį posėdį, ją pavaduoja ponas Prodi. Ačiū pirmininkė vartojimo gaminių saugos e, paketas, kurį komisija patvirtinto šių metų vasario 13-ąją, kelia tikslą labai rengti labai aiškius teisės aktus šiuo klausimu. Reikia patikslinti dabar galiojančius vart, vartojimo gaminių apsaugos teisės aktus, o aptariamo pasiūlymo tikslas yra užtikrinti, kad į Europos gaminių rinkas patektų tik saugus gaminiai. Tuo tarpu šis klausimas sprendžiamas sudėtingai ir suskaldytai. Teisės akto įgyvendinimas taip pat vyksta nesklandžiai čia dar daug gal, ką galima nuveikti ir kolegos Simko komitete pateikė pasiūlymų šiuo klausimu, taip pat Envi, Jūri, e, Imko ir Ikon komitetų nariai pateikė savo pasiūlymų šiam pranešimui, kalbant apie. Taip pat turime imtis sparčių veiksmų įgyvendindami supaprastinimą ir užtikrinti, kad visos dėgiamos priemonės e, neuždėtų verslui papildomos naštos. Pranešime yra e, pasiūlymai dėl pakuoti keliamų reikalavimų, taip pat e, dėl įvairių gaminių kategorijų. Taip pat kalbama apie atskiras gaminių e, rūšis, pavyzdžiui, elektros e, įranga, kosmetikos produktai. Akcentuojama, kad ir platintojai bei pardavėjai privalo pasirūpinti, kad aktuali, vartotojų aktuali informacija būtų aiškiai matoma ant gaminio. Rengdami komiteto nuomonę, mes manome, kad reikia uh, ypač akcentuoti kai kuriuos konkrečius klausimus susijusius su vartotojų apsauga bei konkurencija, Europos pramonės konkurencingumo. Visų pirma, noriu akcentuoti pažeidžiamo vartotojo apibriešti ir būtinybę tą apibriešti įtraukti. Europos parlamentas yra išsakęs savo nuomonę šiuo klausimu ir todėl reikia ypatingą dėmesį skirti žmonėms, kurie negali susipa... neturi prieigos prie informacijos apie produktą. Imko komitete buvo akcentuoti gaminiai, kurie dėl savo dizaino yra ypač patrauklus vaikams. Reikia užtikrinti, kad tokie gaminiai būtų ypatingai saugus. Taip pat internetu parduodami gaminiai. Dar viena atskira gaminių rušis. Reikėtų pasiekti pažangos ir šioje srityje Europos Sąjungoje. Norėdami užtikrinti didžiausiai manomą vartotojų apsaugą bei išlaikyti Europos verslo konkurencingumą, turime žymėti kilm, produktų kilmės nuorodas. Apie tai kalbama pakeitimuose 6, 7, 8, 9, 11 ir 16. mes pas, pasitelkę, įdėgę tuos siūlymus, užtikrinsime skaidresnę gamybą ir taip pat e, aiškesnė informacija apie tai, kokios sudėties gaminiai tiekiami į rinką. E, gamintojai privalės tenkinti tam tikrus kokybį, gaminių kokybį keliamus reikalavimus. Tuo užtikrinsime ir abipusiškumo principo įgyvendinimą. Kalbu apie Europoje gaminamą produkciją ir importuojamus gaminius, siekiant išvengti skirtingo tų gaminių traktavimo ir įvesti vienodas lygias galimybės pasauliniu mastu administracinė našta, dar vienas aktualus klausimas šiuo atveju. Siūlyme taip pat kalbama apie konsorciumų kūrimą. Jie galėtų padėti išvengti papildomų kaštų įgyventinant kokybei keliamus reikalavimus. Pakeitimai tikrai tobulina šį pranešimą ir atsižvelgsime į kitus kolegų siūlymus. Kolega. Ačiū, ponia Prodi. Pone Korera. Ačiū. Pirmininkė, Praėjusį kartą aš dirbau prieš trejus metus šioje srityje ir tada imko komitete buvau šešėlinė pranešėja kolegiai renkiant savo iniciatyvą pranešimą dėl bendrosios gaminių saugos direktyvos. Todėl kai kurie dalykai gal ir pasikartoja. Naujasis komisijos pasiūlymas juomi tikrai šalinamos spragos, atsiranda labai svarbių elementų, įskaitant ir tuos, kurios parlamentas yra, kai pasiūlymus teikia savo iniciatyvą renktame pranešime. Tačiau, kalbant apie dabartinį pranešimą, norėčiau trumpai pasisakyti dėl dviejų dalykų, kurie naujajame reglamente kelia nerimą. Pirmiausia, tai yra kilmės šalies nuoroda. Šį klausimą įvairiais lygiais, įvairiose grupėse nekartą esame svarstę ir šiuo klausimu bent jau politinė prasme tikrai valstybių narių nuomonės išsiskiria. Aišku, būtų geriausia žinoti vis vartotojams, iš kur atkeliauja prekės, kokia yra prekių kilmė. Tačiau, kita vertus, kilmės nuorodas ta baime nieko nepasako apie gaminio saugą, o labiau, sakyčiau, klaidina, ypač kai kurių kilmės šalių atveju. Kilmės šalis yra įvardėjama atsižvelgiant į muitinės, muitų kodeksą. Tai reiškia, kad gaminys ten yra pagamintas toje šalyje, kad tai yra a, gamybo pagamintas gaminys, bet jo sudėtinės dalis gali būti pagamintos įvairiose kitose šalyse. Kadangi e, gamintojas privalo nurodyti visą tą informaciją, siuntos numerį ir taip toliau, kad būtų galima atsekti visą tiekimo grandinę. Todėl papildomas reikalavimas nurodyti kilmėje šalį vargu ar prisidės prie geresnio gaminio atsekamumo ir didesnės jo saugos. Taigi, kilmės klausimas yra negaminio saugos klausimas. Jis labiau priklauso kitai sričiai. Kitas dalykas – gaminiai, kurie patrauklus vaikams bandant apibriežti tokius gaminius ir nustatyti šiai produktų kategorijai specifinius reikalavimus taip pat buvo svarstomi prieš trejus metus, kada savo iniciatyva buvo rengiamas pranešimas. Tačiau tada dėl vairiausių priežasčių mūsų pozicija tapo daug švelnesnė. Vien dėl to, kad labai sunku apibriežti, kokiegi gaminiai yra patrauklus vaikams ką tai reiškia. Sakysime, skrudintuvas, kuris panašus į, na, pavyzdžiui, kažkokį žaislą arba žvakę panašiai į braškę ir taip toliau. Taigi maisto produktus imituojantis gaminiai ir susiję incidentai rodo, kad jiems reikia taikyti specialiuosius saugumo reikalavimus. Konkrečiai turi būti sutarkyta šešto straipsnio pirmoji dalis. Tam, kad e, gaminiai būtų ne tik saugus vaikams naudoti, bet jeigu vaikas yra per jaunas, suprasti, kaip vartojamas turėtų būti toks vienas ar kitas gaminys, tai manyčiau tada dera numatyti atitinkamą tėvų atsakomybę, kurie e, turėtų būti atsakingi už e, tokių gaminių naudojimą, ypač elektros prietaisų naudojimą. Nes kitaip mes tikrai niekur nepasistumėsime ir nepatobulinsime dabartinės pakankamai suskaldytos sistemos. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Kroismanas. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Tojai už, e, padėkoti poniai Tojai ir tai, už tai, kad jos vardu buvo pristatytas pranešimas. Aš manau, kad lygiaverčius, tapačius pakeitimus siūlys įvairūs komitetai, nes papildomos biurokratinės naštos e, sukūrimas tikrai netenkina Europos. Mes turime užtikrinti geresnę padėtį rinkoje ir tokią sistemą, kuri e, garantuotų gaminių saugą. Bet pranešėjos kai kurie pasiūlymai verti dėmesio. Vaikams patrauklus gaminiai. Pakol kas apibrieštis labai plati. Ar a, pakanka sakyti, kad tai yra gaminiai, kurie spalvingi ir todėl patrauklus vaikams. Mes tikrai turime pagalvoti taip pat ir apie tėvų atsakomybę, ypač tokių tėvų, kurie netinkamai prižiūri savo vaikus. Dar vienas klausimas, kilmės šalies klausimas, kuris kelia nemažas diskusijas. Turime nepamiršti, kad šio reglamento tikslas nėra reguliuoti priekybą. Šiuo atveju mes kalbame tik tai apie vartotojų saugą ir apsaugą. Komisija savo pasiūlyme numatė importuotojų prievolės, bet nėra tinkamo tų prievolių įgyvendinimo rezultatų įvertinimo mechanizmo. Ir dažnai importuotojai tikrai nusplauna rankas, o visa atsakomybė tenka mažoms ir e, vidutinėms įmonėms, kurios prekiauja tais gaminiais. Net ir e, gaminiai, kurie gaminami už ES ribų, gali būti žymimi CE ženklo. Jeigu mes kalbame apie kilmę, tai tada reikia galvoti ir apie uh, žaliavų kilmę. Nes jeigu kilmė prilyginama tik tai galutiniam gaminio gamybos etapui, tai tai nėra produkto kilmė. Todėl šioje srityje lieka neišspręstų problemų. Dabar perspėjimai. Na, tokie kaip pavyzdžiui gaminio vartojimo amžiaus riba. Gal tai praktiška, bet teisinių požiūrius padėtis būtų neiški, nes kiekvienos gaminių grupės atveju nėra nurodomi tiems tai kategorijai būdingi perspėjimai. Komisija kalba apie ženklinimą ir įspėjimus etiketėse. Aš manau, kad geriau būtent ženklinimo srityje E, visą šį dalyką reklamenduoti. Bet tikiu, kad mums pavyks e, susitarti. O tuo tarpu noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą ir taip pat šešėliniams pranešėjams. Ačiū. Pone Anderzotav, aš kaip ir kolegos noriu padėkoti ir pranešėjai, ir komisijai už pasiūlymą. Šią vasarą išgirdau per žiniasklaidą gerą žinią kad švedai, kurie keliauja Europos Sąjunga, džiaugiasi tuo, kad Europoje maisto, gamin, maisto produktai Išgirdau blogą žinę, kad Europoje um, mūsų turistai susirga, nes maisto gaminiai nėra, produktai nėra pakankamai saugus. Aš ir mano kolegos todėl labai uh, rimtai susirūpinę uh, kilmės šalies nurodymų. Aišku, kilmės šalies nurodymas yra svarbus dalykas, bet tai nebūtinai yra tiesiogiai susijęs su gaminio sauga reikalas. Taip pat e, mane nustebino ir komisijos pasiūlymas dėl produktų atsekamumo. Pats atsekamumas savaime dar neužtikrina parduodamo gaminio saugos, ypač e, nereikia pamiršti, kad yra daug nesaugių pardavinėjimų produktų, kurių saugos atsekamumo grandinė nepadės užtikrinti. Todėl aš manau, reikia sutvarkyti kalbinę formuluočių pusę. Taip pat yra dar vienas pasiūlymas, tai yra perpardavimas, naudotų daiktų pardavimas. Ponas Kroicmanas jau kalbėjo apie šį dalyką. Iš tiesų, kai kalbame apie pakartotinį pardavimą, panaudotų daiktų pardavimą, tai šioje srityje veikia iš esmės mažos ir vidutinės įmonės, kurios turės gauti sertifikavimą ir licencijas ir visokius leidimus, kad galėtų prekiauti panaudotais gaminiais. Aš manau, tokiu būdu mes tiesiog sužlugdysime patį verslą. O naudotų gaminių pardavimas yra savaime suprantamas dalykas, atsižvelgiant ypač kai kuriuos šio dalyko aspektus. Todėl, manyčiau, reikėtų dar panagrinėti, kaip panaudotus gaminius, panaudotų gaminių pardavimą būtų galima protingai reglamentuoti ir kad jiems šiame reglamente būtų skirta daugiau dėmesio. Ačiū. Ačiū komisijai. Ačiū dabar komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, taip pat visiems garbiesiams parlamento nariams. Komisija yra dėkinga už galimybę dalyvauti šios dienos posėdžio diskusijoje. Turiu iš karto pasakyti, jog esame labai patenkinti parlament, to narių pastabomis, nes jūs šiandieną kalbėjote e, lygiai e, tais pačiais klausimais, kuriuos svarsto ir atitinkama tarybos darbo grupė. Dabar dėl paties pranešimo. Mes esame labai patenkinti, kad juo bandoma patobulinti komisijos pateikto pasiūlymo atskiras dalis, konkrečiai, pavyzdžiui, pažeidžiamų vartotojų apibriežti arba a, geriau suformuluoti a, tas nuostatas, kurios reglamentuoja vaikams patrauklius gaminius. Tie klausimai labai jautrus ir komisija bandė atitinkamai e, ieškoti formuluočių, nežinojo, kad Europos parlamentas domisi šiais klausimais. Bet nereikia pamiršti, kad pažeidžiamių vartotojų apibrieštis egzistuoja tik tai 2005 metų vienoje direktyvoje. Kodėl? Todėl, kad labai yra sudėtinga apibriežti, kas yra pažeidžiamas vartotojas. Neseniai mes e, ėmėmės tyrimo, kuris galbūt padės mums surasti tinkamą apibriežti, o tas tyrimas bus baigtas kitais metais. Tiesiog norėjau jūs informuoti apie tai. Aišku, mes naudojamės kiekvieną galimybę, kad galėtume patobulinti formuluotas. Dabar dėl esminių dalykų. Pirmiausia, tai yra kilmės šalies klausimas. Man regi šį klausimą svarstėme ne kartą. Ir norėčiau dabar pasakyti štai ką. Šiuo atveju komisija teikia pasiūlymą vadovaudamasi jau sukauptą patirtimi. Kokia tai yra patirtis? Tai yra rapido sistemos sukaup taikymo patirtis. Ir jūs žinote, kad ES iš tiesų yra pirmaujančiose grėtose užtikrinant pro, gaminių saugą. Be to, 10 procentų gaminių yra įs, kurie vežami į Europos Sąjungą, yra nesaugus ir jų beje nepažymėti, e, jose jų etiketėse nėra kilmės šalies, mums labai sunku nustatyti, iš kur jie atkeliavo. Būtent e, tai mus verčia įvesti kilmės šalies nuorodos reikalavimą, kad būtų galima geriau e, reglamentuoti uh, mūsų rinką. Toks reikalavimas atsirado grinai vadovaujantis sukaupta patirtimi. Ir mes taip pat su savo partneriais svarstėme šitos dalykus. Be to, kilmės šalies nuoroda nėra kažkokia naujovė. Uh, Toks reikalavimas egzistuoja labai daugelyje valstybių, jau neminint to, kad jis egzistuoja jungtinėse valstijose, Japonijoje ir kitur. Ir nepaisant to fakto, kad kilmės nuorodos reikalavimas, kilmės šalies reikalavimas pirmiausia buvo pradėtas taikyti Europos Sąjungoje, jį perėmė labai daugelis kitų pasaulio valstybių. Dabar, kai kalbame apie uh, sudėtinių dalių kilmės dalykus. Šį klausimą mes vis dar labai plačiai svarstome, įskaitant ir maisto produktų saugos sritį. Ir dar svarstysime. Ir vienintelis tikrai įmanomas, patikimas nuorod, nu, dalykas yra teikti kilmės nuorodą, jeigu norime galvoti apie geresnį produktų atsekamumą. Todėl mes panagrinėję visą klausimą, numatėme, kad kilmės šalis bus nurodoma pagal galutinį gaminio gamybos etapą, nes kitaip yra labai sudėtinga viską sutvarkyti. Aišku, yra dar ir kitų specifinių konkrečių klausimų, kurie svarstomi. Todėl mes visada esame pasirengę gauti ir svarstyti jūsų pasiūlymus tam, kad ES išliktų pirmaujančiose gaminių saugos fronto gretose. Dėkui, ponas Prodė. Dėkoju už šią diskusiją. Nežinau, ar galiu Jums išsakyti dar kokią nuomonę, tačiau kolegiai perduosiu viską. kad ji žinotų, apie ką kalbėjome ir atsižvelgti į visus pasiūlymus. Ačiū, primenu, kad terminas pakeitimams pateikti yra trečiadienis, rugsėjo 4.12 valanda. Kitas darbo tvarkės punktas - kosmoso stebėjimų ir sėkimo e, programos parama, ponė Anderstoter. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, man labai didelė garbė tenka renkti pranešimą komisijos pasiūlymui dėl e, kosmoso stebėjimo sėkimo programos sukūrimo. Tikimės, kad prisidėsime užtikrindami e, kosmoso e, vertybių apsaugai. Šiuo pranešimu ES yra viena iš lyderių komercinių palidovų leidimo srityje. Man atrodo, kad reikia palaikyti šią veiklą, ypač galėjo Kompernikus e, programų dėka, bet e, ir, ir kad tokiu būdu pavojus, kad palidovai susidurs, bus e, panaikintas, taik dėgiančią sistemas Europos kosmoso pramonė, taip pat daug suinteresuotų šalių, skaitant mane, sutinka su tuo, kolegoms buvo pateikti pasiūlymai mano pranešimo ir reikia pasakyti, kad Europoje šiuo metu nėra sistemos geros, kuri užfiksuotų nuolaužas kosmose. Buvo išsakyta įvairių nuomonių dėl 70 milijonų eurų, kuriuos siūlo komisija programai finansuoti. Pramonės atstovai sako, kad lėšų e, trūksta ir dėl to bus mažiau investicijų į infrastruktūrą, jų tikrius, tokius kaip teleskopai ar radarai, kurių ir būtinai reikia e, tą nuomonę galima suprasti, jeigu pasižiūrėsime į JAV išlaidas šioje srityje savo paėgumus palaikyti, tai yra maždaug 200 milijardų dolerių ir tai yra kur kas daugiau negu 70 milijonų eurų siūlomų komisijos. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas taip pat spėr, skėlė šį klausimą, nes jie nori infrastruktūrai kosmoso daugiau lėšų, bet suvokėme, kokia yra ekonominė sutinga situacija dabar ir tai atsispindi daugiametėje finansinėje programoje, tiksliau diskusijose dėl jos. E, Taip pat e, reikia galvoti apie saugumo kokybės duomenų reikalavimus. Aš manau, kad e, tai yra komisijos embrionis pasiūlymas. Mes turime pradėti nuo tinklų. Galbūt reikėtų bandomojo projekto pasižiūrėti, kokių daugiau dėmesio skirti žmogiškiesiems ištekliams. Ir taip pat e, turime žiūrėti, iš kur ateis tie 70 milijonų eurų daugiametės finansinės programos papildomai lūtė gali kelti problemų. Ir aš siūlau, kad mes pasižiūrėtume į dabartinės programas įgyvendamas pagal MFF, galbūt rasime ten lėšų. Galilėjo yra svarbus projektas, Europos komisija priedė apie ją taip pat kalba, tačiau vidaus saugumo strategija irgi gali būti viena iš galimybių Kopernikas. E, Mm, ši programa gali, būti, gali prisidėti prie e, kosmoso stebėjimo sėkimo programos, bet reikia galvoti ir apie kitus pajėgumus e, finansinius, nes mums reikia aiškaus e, biudžeto, kuris apimtų visus projekto elementus. Nes mes taip pat turime galvoti, kaip, kas gali daugiau prisidėti prie tos SST stebėsienos ir sėkimo programos. Uh, kalbėjau su kolegomis iš biudžeto komiteto. E, Pone Karvajo konkrečiai yra nuomonės referentė šiuo klausimu, taip pat iš, su šešėliniais pranešėjais iš šio komiteto esu pasirengusi diskutuoti ir pasižiūrėsime, ar e, bus įmanoma dalytis finansinė našta. Mm, ir taip pat mes kalbam apie pajėgumus, norime, kad būtų panaši sistema, naudojama kaip Prancūzijos sistema ir taip pat, kas galėtų prisijungti prie programos, pavyzdžiui, trečiosios šalys, ar jos atitiks Europos atrinkos kriterijus. Mes nenorime, kad būtų užvertos durys bet kokiam turtui pajėgumams, kurie mums gali būti naudingi ateityje. Uh, Dėl veiksmų, kuriuos finansuotų SST programa, manau, kad su komisija ir kolegomis galime apie tai kalbėti, kokiu papildomų detalių galima būtų įrašyti į pagrindinį tekstą. Tai yra susijęs su būsimais veiksmais. Aš galvoju, e, kad galima būtų pakalbėti apie viešai prieinamą radarą, kuris galėtų lokalizuoti e, kosmose esančius objektus mes ES galime pasiremti, būti drąsūs, nes egzistuoja kitur jau panašios sistemos. Ir e, taip pat reikėtų pagalvoti apie SST programos struktūrą, apie duomenis ir kaip užtikrinti vientisumą programos ir kaip komisija užtikrins, kad konfidencialūs duomenys nebūtų atskleidžiami, bet kad būtų visiems atskleidžiami įdomus e, neslapti duomenys. Uh, Taip pat turime apibriežti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, kad galėtume praplėsti klientų e, bazę ir turime bendradarbiauti su subjektais ir iš privataus sektoriaus, iš trečiųjų šalių e, turime e, bendrauti su palidovų savininkais, keičiantis informaciją, bet aš esu atvira ir laukiu tiek komisijos, tiek kolegų pastabų šiuo klausimu. Ponas Prodis. Ačiū Jums už pasisakymą. Labai pritariu tekstui, ypač todėl, kad, kaip anksčiau sakiau, kosmosas yra ypatingai svarbi išteklių dalis ir matau tam tikrus pavojus. Pavyzdžiui, mūsų galimybė teikti paslaugas gali susidurti su tam tikromis grėsmėmis, pirmiausia, dėl susidūrimų. Noriu priminti Jums, kad tokių susidūrimų problema yra labai netidėliotina problema, nes egzistuoja pavojus, kad E, gali padėtis pablogėti eksponentiškai. Kiekvienas susidūrimas gali e, sukelti e, didelį sprogimą, atsiras kosmose labai daug nuolaužų. Taigi didėja pavojus, kad dėl to bus ir kitų susidūrimų. Apie tai turime kalbėti labai aiškiai ir garsiai. Pozicija teisinės padėties nustatymas yra labai svarbus. Kalbu apie nuolaužas, jų padėties nustatymas labai svarbus tampa. Taip pat mes turime turėti galimybę apskaičiuoti susidūrimo tikimybę. Kaip jau anksčiau sakiau per diskusijas, mums reikia daryti viską, ką galime, kad įtrauktume e, nustatymą padėties radarais ir optinį padėties nustatymą pas teleskopų naudojimą ir kad tokiu būdu galėtume užsitikrinti, kaip galima tikslesnius duomenys ir kad galėtume kiekvieno objekto atveju, e, kiek jų bebūtų, padaryti skaičiavimus, apskaičiuoti susidūrimų realių tikimybę ir tada galima kaip nors vykdyti tuos susidūrimus. Tiksliau vengti jų, kad palidovai, kuriuos galima valdyti, išvengtų susidūrimų. Tas yra daroma, buvo daugybę kartų tai padaryta iš kosmoso stočių. Mes turime, kaip sakiau anksčiau, e, dirbti aktyviai kad būtume, kad būtų užtikrinta, jog tam tikri objektai būtų išvesti iš orbitos, nes iš orbitos tik tokiu atveju mes išspręsime problemas. Ja, kolegor, ok, eh, Amelija Andersdotter. Ačiū, kolegos. Eh, ačiū, Amelija Andersdotter. Aš pritariu uh, nuomoniai išsakytai darbinėme dokumente. Manau, kad Emilija Andersa dar puikiai padirbėjo, parengė išsamų dokumentą, ji dirbo su manimi bei kitais šešėliniais pranešėjais sėkmingai. Norėčiau aptarti vieną aspektą. Galime pateikti pavyzdžių, koks aktualus ir e, nedelsina šis klausimas yra e, bet anksčiau buvo minėta tai, kad atskiros valstybės narės negali e, čia nieko nuveikti individualiai. Reikia, reik, reikalingas bendradarbiavimas ES mastu. Todėl mes turime rasti, surasti tinkamą e, to bendradarbiavimo formulę. Turime rasti būdų, kaip dirbti drauge, kad atremtume šį iššūkį. Manau, kad parlamentas galėtų padirbėti ir e, šią, šią situaciją išaiškinti, patikslinti. Turime pamastyti apie sprendimų prieimimo galimybės, e, duomenų konfidencialumo užtikrinimą bei finansavimo aspektus. Bet tikrai manau, kad mums e, patikto dokumento pagrindu turime galimybę sėkmingai dirbti toliau Ir būtent apie tai norėjau plačiau pakalbėti. Turiu pasakyti, kad bendrais bruožais Amelija Andersdotter apžvelgė visus svarbiausius aspektus savo parengtame dokumente. Ji tikrai puikiai padirbėjo. Pirmininkė, toliau ponas Rubik. Ačiū. Ačiū, ponė Andersdotter, už šio pranešimo pristatymą, kurį šiandien gavome. Atstovauju savo kolegę Sofiją, kuri negalėjo atvykti šiandienos posėdį. Šis pranešimas yra ypač aktualus pramoniai šiandien. E, jo svarba dar didesnė šios pramonės ateičiai. Kalbame apie visai kitokius uh, E, verslo metodus, kalbame apie duomenų panaudojimą. Ir šioje srityje dabar atliekamas pamatinis darbas svarbiems projektams ateityje, bet šioje srityje nesunku ir padaryti daug žalos. Manau, kad turime dirbti laisvanoriškų pagrindų ir dirbti taip, kad išvengtume susidūrimų kosmoso erdvėje ir užtikrintume egzistuojančių struktūrų apsaugą. Manau, kad komisija pateiks mums reikalingą apžvalgą ateityje, kad galėtume laiku sureaguoti. Šiuo metu dar neturime reikalingų struktūrų ir būtent todėl bendradarbiavimas visų pirma tarptautiniu mastu yra didžiausia sėkėmybė. Galilėjo ir Kopernikus programos e, jų pagrindų įgyvendinamos e, pamatinės iniciatyvos kosmoso erdvėje. Manau, kad tos, tie projektai ir m, pateiks reikalingus atsakymus ateityje, ypač telekomų sektoriui, kuris, kurio ateitis yra ten. E, Duomenų saugumas, duomenų apsauga yra kitas svarbus klausimas. Atsižvelgiant į tai, e, kaip užtikrinamas elektroninės vyriausybės saugumas ir pastarasias tendencijas, kalbant apie pasaulinį saugumą, tai tai tampa labai aktualių klausimų. Reikia aiškiai apibriežti, kokiu momentu duomenys perduodami, jais pasikeičiama ir diskusijos tuo klausimu vyksta. Manau, kad ši sritis mums bus ypač svarbi ateityje. Pirmininkė, ačiū toliau, ponia Karvalijo. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti, mėly Anders Dotir, už mums e, pristatytą, puikiai parengtą dokumentą ir mano galva jie apžvelgia visus svarbiausius klausimus jame. Kaip jį minėjo, aš rengiu nuomonę dėl šio pranešimo biudžeto komitete. E, Aš taip pat esu pranešėja Galilėjo ir Kopernikus programų klausimų biudžeto komitete. Aš esu pasirengusi bendradarbiauti su pranešėja bei su kitais šešėliniais pranešėjais, ieškant optimaliausio sprendimo šiomis sudėtingomis sąlygomis ir užtikrinant reikalingą finansavimą bent jau startui, pradžiai, kaip Amelija mm, e, minėjo dabar numatytas finansavimas nėra pakankamas, bet turime imtis parengiamųjų veiksmų, kad galėtume rasti geriausiai įmanomą sprendimą. Ačiū. Grazie Marija, la komisione, prego. Ačiū. Dabar komisija. Uh, thank you, Madam Chair, and, uh, thank you. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už tikrai puikiai parengtą darbinį dokumentą Noriu kai ką akcentuoti, kad tiksliau pristatyčiau komisijos pasiūlymą. Jūs be abejonės suprantate, kad šis pasiūlymas, skirtingai nei Galilėjo ir Kopernikus programų pasiūlymai, neprašo lėšų iš komisijos ir ES fondų, kad būtų sukurta atitinkama tarnyba. Tiesiog uh, E, reikia lėšų, kad paremtume valstybių narių pastangas, kuriant e, kosmoso stebėjimo ir sėkimo programą bei e, susidūrimų užkardimo programą. Kitas svarbus dalykas e, informa teikiamos informacijos detalumas. Komisija nesijims čia visko daryti ir inicijuoti. Valstybės narės turi nuspręsti bendradarbiauti, siekdamos tam tikrų rezultatų ir tuomet joms bus teikiamas finansavimas. Ir tai yra svarbiausias aspektas, jis viską keičia, todėl mes negalime šiame pasiūlyme nieko nurodinėti. Biudžetas Taip, šiam pasiūlymui numatytas ribotas biudžetas. Visi pasisakę parlamento nariai tai minėjo. Visi kalbėjo apie tai, kad lėšos biudžete yra ribotos. Ačiū už pademonstruotą paramą ir už siekį ieškoti sprendimų. Pranešėja e, kalbėjo apie embrioninį požiūrį. E, tai visai, tai gana tikslus e, terminas. Aš e, siūlyčiau kalbėti apie laipsniškai mm, tam tikrais etapais kuriamą sistemą. Mes manome, kad netgi ribotos lėšos gali pa, padėti pasiekti labai ženklaus, ap, labai ženklių ir apčiopiamų rezultatų. Pritariu pranešėjams siūlymams ir mintims dėl duomenų, dėl to, kada juos publikuoti ir ar iš vis juos skelbti. Manau, kad čia galime pasiremti Junktinių valstybių pavyzdžių ir, ir, ir ten taikoma sistema šioje srityje. Ačiū. Toliau ponia Anders Dotir. Noriu padėkoti visiems kolegams, kuri, kurie pasidalino savo naudingais pastebėjimais. Dėkuoju ir komisijai už išsakytus komentarus dėl šio pasiūlymo. Noriu kolegams priminti, kad e, pranešimą vertimo tarnyboms e, išsiųsiu šio mėnesio pabaigoje, o pranešimo projekto svarstymas tuo tarpu numatytas lapkričio 14. -ąją. Mano biuras e, susisieks su visais šešėliniais pranešėjais, su ponia Karvajo, taip pat biudžeto komitete, kad jūs galėtumėte pateikti savo siūlymus. Ačiū uždėmesi ir linkiu visiems geros popietės. Pirmininkė, noriu priminti, jog diskusijas šiuo klausimu pratesime lapkričio 14, o kitas mūsų komiteto posėdis numatytas rugsėjo 18. Visą dieną nuo pat ryto, nuo 9 iki 12.30 ir paskui nuo 15 iki 18.30. Ačiū visiems už darbą dalyvavimą ir viso gero.